So good morning everybody. Uh, sorry for the slide delay. We were waiting for. Labas rytas, atsiprašau už tai, kad truputėlį vėluojame pradėti darbą. Pirmo darbo atverkės klausimo. Mm, pra, praneši, live tai yra klausimas, pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai jau susirinko, tai galėtumėm pradėti diskusijas. Visų pirma, uh, aplinkos ir klimato politikos programos LIFE sukūrimas. Toks klausimas visų pirma suteiksiu e, žodį Herberian Herbrandi. Ačiū pirmininkė. Labai džiaugiuosi galimybę būti čia ir pristatyti savo pranešimo projektą dėl LIFE programos. Noriu Jūs perspėti, kad tai yra tikrai labai toks mylimas mano darbo kūdikis ir labai efektyvi, manau, tai yra mūsų ES biudžeto programa, kuri nepaprastai sėkminga. Aš, aš tikrai nepaprastai apsidžiaugiau galimybę tapti pranešėju ir tikrai vien dėl šitos programos labai džiugiai atsikėliau šį ryt pusę šešių, nes tikrai verta. Uh, projektai nuostabus, jų pridėtinė vertė milžiniška, problemų lygis labai mažas. Tai nuostabi programa. Porą pavyzdžių iš pastarųjų poros metų, kad palistruočiau, kokia sėkminga programa. Vienas projektas finansuotas Ispanijoje E, plėšrių paukščių apsinuodėjimo atvejai labai rimta problema. E, Ispanijoje tik 600 tūkstančių ES e, lėšų ir milijonas, Europos, ir milijonas Ispanijos eurų buvo skirta tam projektui, kad būtų galima užkirsti kelią tokių paukščių neteisėtam nuodijimui. Ir mm, Tai rodo, kad tikrai, nors ir labai nedidelio masto projektas, jo poveikis yra milžiniškas. Uh, Kitas rytis - klimato kaita. Velse projektas buvo finansuotas mm, siekiant išsiaiškinti, kaip metanas kuris išskiriamas iš savartynų uždarų, galėtų būti e, sugaunamas ir kaip ekonomiškai tai būtų galima padaryti. 1,4 milijono eurų iš ES ir 1,5 milijono eurų iš Junktinės karalystės biudžeto, o programa buvo nepaprastai sėkminga, 50 tūkstančių svarų kasmet e, galima gauti iš tokių savartynų, e, sugaunant metaną. Uh, apie 30 milijonų a, tonų CO2 ekvivalento galima tokiu būdu išvengti. Tai yra tikrai puikus pavyzdžiai, kurie rodo, kokia sėkminga yra ši programa. Matėte, mano praneš... dėl, dėl mano pranešimo yra nemažai pakeitimų pateikta, kai kurie yra techninio pobūdžio, kad tekstas būtų tikslesnis. Pavyzdžiui, keičiu uh, Um, formuluotę um, mažanglės į mažai išlakų kūrinčios CO2 keičiu į šiltnamą efektą kūrinčios dujos. Metanas aiškiai, man atrodo, jau parodo, kad tai yra labai tikslus techninis patikslinimas. Kiti pakeitimai gal labiau yra politinio pobūdžio. Švarę energiją keičiu į atsinaujančią energiją ir energijos vartojimo efektyvumą. Taip pat greta jūrų ekosistemų įterpių ir bendrai ekosistemas. Eina kalba mm, apie biologinį įvairovę, jūrų ekosistemas, habitatus, buveinės ir, aišku, ir jūroje, ir e, sausumoje jos yra labai svarbios. Mm, aš tikrai akcentuoju ir išteklių e, naudojimo efektyvumą greta bendresnės tokios formuluotės, e, kad tai yra žiedinė ekonomika, žemės ekonomikos nauda. Taip pat keletą pakeitimų esu pateikęs tokios svarbesnio gal politinio pobūdžio. Visų pirma, dėl paties biudžeto. Biudžetas yra mm, nedidelis, ribotas ir, ir liks toks nelabai didelis. Net jeigu jį ir padidinsime, tai mano pasiūlymas būtų biudžetą didinti nuo 5,5 milijardų, ko siūlo komisija, iki 7,2 milijardų. Tai atitiktų ir ankstesnės mūsų pozicijas, kurias parlamentas yra suformavęs. Ir todėl labai tikiuosi jūsų palaikymo. Taip pat <clears throat> derinu tekstą prie ankstesnių parlamento pareiškimo dėl e, to, kad klimatos rytyje reikia siekti ne 25, o 30 procentų ir komitetui, man atrodo, tai kaip ir viskas aišku, čia nieko E, kvestinuotinu. Toliau bendra finansavimo lygis. Dar vienas klausimas, komisija suteikė savo pakankamai daug lankstumo nustatinėti tai dalis. Na, aš nieko taip iš esmės prieš neturiu, bet savo pakeitimuose aš norėjau patikslinti ne tiek tas dalis bendra finansavimo, bet norėjau būtent maksimalų, minimalų bendra finansavimo lygį Mm, apibriežti, patikslinti, tai tą rastę mano pakeitimuose. Dar vienas dalykas, irgi, mano manimų, politinis, tai yra laiko tarp vidurio įvertinimai, man atrodo, pasiūlytos formuluotės buvo pakankamai silpnos, aš norėčiau laiko tarp vidurio įvertinimo po trejų metų, ne po ketverių. Ir nustatau naujus kriterijus savo pakeitime, kad būtų galima garantuoti tikrai uh, aukštos kokybės pagal e, rezultatų siekimą ir pats įvertinimas kaip po toks nėra tikslas savaime. Kas yra svarbu, tai yra duomenys, kuriuos mes galėtumėm gauti iš įvertinimo ir todėl atitinkamai ir turėtumėm veikti. Dar svarbus elementas - nepanaudotos lėšos iš dabartinės LIFE programos. Komisijos pasiūlymas yra tas lėšas nukreipti į ES Invest programą. Uh, Man atrodo, kad reikėtų tas lėšas gražinti į, į, įlieti į naująją LIFE programą, nes tikrai LIFE programos e, rezultatai yra daug didesni nei ES Invest programos, anksčiau, kuris, kas buvo vadinama Junkerio investicijų fondu. Taigi, manau, kad tai būtų labai svarbu Dar vienas elementas, kuris mano manimu yra labai svarbus um, ir dėl ko gali kilti galbūt sunkumų diskutuojant su valstybėmis narėmis, norėčiau išvengti tos situacijos, kuomet e, LIFE programos fondai pakeistų nacionalinį finansavimą užimtojo vietą. Per, paska, per pastarusius penkerius metus mes matome biologiniai įvairoviai skirtas finansavimas labai smarkiai valstybėse narėse sumažėjo ir daug valstybių narių bando. A, pasitelkti ES finansavimą ir nebeskirti nacionalinio finansavimo. Manau, kad tai yra labai pavojinga situacija. Mums reikia labai didelių lėšų visoje Europoje tam, kad biologinę įvairovę išlaikytumėm, paremtumėm. Tikrai negali tai būti, kad e, nacionalinis finansavimas būtų nuimamas vietoj jo naudojant ES finansavimą. Ir iš tikrųjų reikia derinti ir nacionalinius e, biologinės įvairovės planus su ES planais, nes e, iš tikrųjų, jeigu e, pakeičiami nacionaliniai veiksmai europiniais, tai nepriimtina, netoks kelias turi būti. Ir galiausiai pirmininkė reikia prisiminti politinės diskusijas, kurios vyko mm, svarstant ankstesnę live programą. Tai yra dėl nacionalinių lėšų skirimo uh, Man atrodo, LIFE turėtų būti tokia pat sėkminga rezultatais paremta programa, kuri būtų orientuota į rezultatus, o ne geografiją. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mm, mes paskirstome lėšas mm, Bet labai svarbu, kad ne lėšos, kel... ką mes matome, kad yra, kad pavyzdžiui, lėšos keliauja į projektus, o ne projektai keliauja ieškodami lėšų. Tai yra negerai. Reikia iš tikrųjų, kad projektai ieškotų finansavimo. Ir todėl aš kalbu būtent apie tą lėšų paskirstimą pagal valstybės, internacionalinį paskirstimą, su taryba labai diskusijos intensyvios vyksta, kad iš tikrųjų būtų galima užtikrinti, kad lėšos būtų skirstomas pagal projektų kokybę, o ne pagal valstybės Na ir galiausiai pirmininkė, LIFE programa, bendras biudžetas 5,4 milijardo eurų, tai yra dideli pinigai. Jeigu tai pasakytum eiliniam rinkėjui, žmonės sakytų 5,4 milijardo, tai yra daug. Tačiau iš tikrųjų mes žinome, kad tai yra lašas jūroje ir komisija puikiai tai supranta. Todėl jis savo pasiūlyme akcentuoja, kad LIFE programa uh, galės ir toliau likti su tokiu nedideliu biudžetu tik tuo met, jeigu mums pavyks aplinkosauginius, aplinkos biologinės įvairovės žiedinės ekonomikos e, klausimus integruoti į didžiasis ES politikos rytis, kur daugiausia pinigų, tai ir būtų ir sanglaudos politika, ir bendražėmės ūkio politika. Uh, Tik tai tokiu atveju, tai tarsi tokia prielaida, tik tai tokiu atveju mums pavyks su tokiu pakankamai nedideliu um, finansavimu likti LIFE programoje, jeigu kažkur kitur yra garantuotas didelis finansavimas per didelio masto programas. O mes žinome, kad tokių garantijų neturime, mes žinome, kad valstybės narės uh, bandys vėlgi atsikratyti vairiausio aplinkosauginių sąlygų keilimo tiek žemės ūkėje, tiek sanglaudoje. Uh, Tai pasakykime atvirai, kad ir parlamente mes panašių dalykų matome. O aš norėčiau mm, numatyti tam tikrą tokį įvertinimą, sakykime, po to, kai mes primsime jau sprendimą, po to, kai sugebėsime susirasti, susitarti su taryba dėl e, viso dogmatinės finansinės programos, uh, finansavimo, kad po to galėtumėm atlikti įvertinimą ir pasižiūrėti, kiek pavyko integruoti būtent šios ryties veiksmų finansavimą į kitas politikos rytis. Ir jeigu aplinkosauginiai aspektai nėra tinkamai integruoti kitose srityse, tai reikės kažkaip į tai sureaguoti. Aš nežinau, aš vis dar svarstau, kaip tai padaryti, kalbuosiu su šešėliniais pranešėjais, su komisija, su kitais. Uh, ieškom variantų, kaip tai užtikrinti, bet manau, kad nepaprastai svarbu rasti sprendimą. Turime išvengti tokios situacijos, kur aplinkos saugos finansavimas apsiribotų tik tai LIFE programos biudžetu, jeigu didžiosios programos, žemės ūkis, anglauda, mm, pamirštų tuos tikslus, jų nesiektų ar netgi kenktų tokių tikslų siekimui. Tuomet mes e, atsidursime dar, dar plakesnė situacija, ne dabar. Tuo norėčiau užbaigti. Na, iš tikrųjų noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams už bendarbiavimą, iki šiol. Labai dabar lauksiu tolesnių diskusijų čia aplinkos komitete. Mm, labai optimistiškai esu nusiteikęs, kad parlamento pozicija dėl aplinkos apsaugos, dėl LIFE programos bus tikrai tvirta. Uh, EPP, e EPP e frakcijos vardu kalbės Ajusų, jį pakeis Mišel Denton. Labas rytas. Iš tikrųjų, Dantan negalėjo atvykti į šitą posėdį, jis atsiprašo. Ir aš perskaitysiu tai, tai ką jisai parašė. Jisai dėkoja kolegai už jo nuveiktą darbą ir taip pat e, už tai, kad jisai parengė ir aptarė kartu su šešėlinis pranešėjais uh, pakeitimus. Iš tikrųjų labai svarbu, kad yra siūloma pakeisti kai kurias antraštinės dalis, jų finansavimą, tačiau mes manome, kad taip pat reikia mm, nukreipti žemės ūkį į veiksminkesnę veiklą, kad žemės ūkis būtų kuo tvaresnis ir kad tie aspektai arba projektai galėtų būti finansuojami ir iš tvarumo programos arba biudžeto. aplinkosauginiai teminiai aspektai ir jų įtraukimas į ES politiką galėtų padėti sustiprinti e, aplinkosauginius aspektus ir todėl manyčiau, kad šią programą reikėtų skatinti ne tik tai vien tik tai politinius uh, E, prioritetus ES politikoje, aš manyčiau, kad reikėtų labiau traukti taip pat ir pilietinę visuomenę ir taip pat e, užtikrinti tų finansavimo programų tarpusavio e, sanglaudą. Ir taip pat e, reikėtų pagalvoti apie ES valstybės narės kandidates ir trečiasias šalis. ES turėtų apsispręsti, kokiamis sąlygomis įmonės iš trečiųjų šalių galėtų dalyvauti e, šiuose programuose ir teikti projektus. Ir galiausiai dėl nutolusių regionų. Mara. Gracias a su acción preparatoria desde el 2011. Daug, daug jūrų, daug įvairovės yra jūrų teritorijoje ir jis sudaro dažniausiai 80 procentų. Ir būtent tie toliausiai nutolę regionai, ypač e, jūros regionai, jie yra susijęs su bio įvairovės išsaugojimo iššūkiais. Todėl šitie labiausiai nutolę regionai turėtų taip pat galėtų dalyvauti LIFE programos ir gauti finansavimą joms įgyveninti. Kaputo. Sì, grazie. Grazie Presidente, e innanzitutto io ringrazio. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau pasveikinti kolegą e, Debrandi už puikia, puikų darbą, už puikų pranešimą kuriame atsižvelgiama į vairiausias pastabas, kurio buvo išsakytos techninių posėdžių metu. Taigi aš jam taip pat norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą iki šiol. Bendradarbiavimą su mes šešėliniais pranešėjais. Reikia suprasti, kad aplinkos išsaugojimas neturėtų būti kliūtimi darbo vietų kūrimui ir ekonomikos vystimusi. Ir būtent e, apie tai yra kalbama šiame pranešime. Ilgalaikis konkurencingumas ir bioįvairovės išsaugojimas reiškia, kad mes turime siekti kartu e, skatinti žiedinę ekonomiką ir taip pat netaršę E, ekonomiką. Ir todėl aš norėčiau suteikti, tarkit dėmesį, į keletą dalykų, kurie, mano manimu, galėtų pagerinti šio reglamento pasiūlymo tekstą. Žinoma, aš esu numatęs pateikti ir pakeitimų tais e, aspektais taip pat atsižvelgdamas ir į tai, kas buvo nuveikta parlamente, aptariant live programas. Pirmiausia, labai svarbu geriau komunikuoti, skleisti informaciją visuomeniai, pasitelkiant modernes komunikavimo strategijas, modernėje žiniasklaidą ir kitas priemonės. Taip pat į LIFE reikia įtraukti ir iškasinio kūro naudojimo e, klausimus, kadangi klimato kaitos kontekste negalima iškasinio kūro problemos nematyti, kadangi, e, e, kadangi jo naudojimas tiesiogiai turi įtakos oro kokybei. Todėl reikėtų paieškoti alternatyvių e, atsinaujinančių energijos šaltinių ir LIFE programa nereikėtų finansuoti įrangos įsigijimą, kuri yra skirtinga iškastinio kūro toliau, tolesniam naudojimui, neieškant alternatyvų. Kaip kolega Gebrandi sakė, vidurio laikotarpio vertinimas žinoma, suteiks vaizdą apie tuos pokyčius, kurių buvo pasiekta įgyvendinant šitą programą. Reikalingi tas e, nepriklausomas išorės ekspertų vertinimas, kad būtų užtikrinta, kad programa yra tinkamai įgyvendinama. Ir žinoma, kad siekiame tikrai plačių užmojų uh, aplinkosaugos srityje. Žinoma, labai svarbu numatyti ir pakankamą finansavimą ir kovoti su klimato kaita ir taip pat užtikrinti pakankamai energijos išteklių e, gyventojams bei verslo. Reikia atsižvelgti visus aplinkosauginius aspektus, reikia siekti, kad aplinkai būtų daroma kuo mažiau žalos. Jeigu mes e, numatysime papildomą atsakomybę privačiajam sektoriu, tai tikrai tai galėtų tapti šitos programos viena iš prioritetinių veiklos ryčių. Taigi labai svarbu ir užtikrinti ir tų projektų perkeliamumą arba susijimumą, kuris nebuvo užtikrintas iki šiol. Taip pat reikėtų, ko gero, nedubliuoti pastangų, kad būtų kuriama kuo didesnė bendra europinė vertė, ypač turint omenyje, kad investuojant į projektus būtų pasiektas kuo geresnis jų tvarumas. Taip pat reikia turėti omenyje, kad valstybės narės gavo, gavo ne vienodą e, finansavimo dydį iš LIFE fondo lėšų, kadangi šitas paskirstimas yra uh, netolygus ir aš manyčiau, kad projektai turi būti atrinkti pagal jų naudą ir kita vertus reikia užtikrinti kuo didesnį teisingumą paskirstant lėšas valstybėms narims. O tai reiškia, kad reikia skatinti piliečius teikti aukštos kokybės projektus ir taip pat siekti, kad jie galėtų būti uh, tarpusavėje susijęjami, integruojami. Šitie integruojami projektai turėtų būti finansuojami priklausomai nuo papildomo finansavimo. Pavyzdžiui, tokie projektai turėtų būti integruojami ir į žemės ūkio politikos, į sanglaudos politikos vykdomus projektus. LIFE nacionaliniai Mm, biurai turėtų taip pat užtikrinti kuo geresnį bendradarbiavimą, koordinavimą tarp valstybių narių ir žinoma padėti atlikti projektų įgyvendinimo veiksmingumo stebėseną. Ir taip pat reikėtų pasitelkti kiekybinius ir kokybinius parametrus, reikėtų labai atidžiai stebėti kaštų raidą ir įvertinti, kokią naudą atnešė įdėti kaštai. Taip pat labai svarbu LIFE programos finansavimą papildyti finansavimu iš kitų ES fondų ir finansavimo programų. Ir tai padėtų pasiekti ES maksimalę papildomą naudą. Konkrečiai kalbant apie biudžetą, man atrodo, kad tas numatytas biudžetas yra nepakankamas, lėšų tikrai nepakanka šią programą įgyveninti. Ir tas mūsų siūlomas finansavimo padidinimas taip pat nebūtų pakankamas. ES, parlamentas, apskritai visos institucijos turėtų rodyti, kad šitai programai teikia ypatingą dėmesį siekiant tvarios ekonomikos. Kiti šešėliniai pranešėjai netvykę, todėl turime laiko ir aš leidau kolegoj kaputui kalbėti ilgiau, tačiau vis dėlto prašau, kai kiti kalbės, laikykitės laiko limito. Dabar ECR vardu nematau šešėlinio pranešėjo, ar jisai yra pavaduojamas, jeigu ne, tuomet žaliųjų vardu kalbėsiu aš, pats, aš esu šešėlinis pranešėjas ir tada pradėsiu pasakydamas, kad laikysiu laiko limitą. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai Gerbrandai ir komisijai už iki šiol atliktą darbą. Mano vertinimo komisijos pasiūlymas tai tikrai geras pagrindas, kurio remintis galima bus toliau dirbti ir tobulinti, aišku, ir patį pranešimo projektą kuris atrodo daug žadantis. Suprantu, kad terminas nėra galutinis, nes mums reikia susitarti dėl pagrindinių elementų įvairių lygių ir pranešėjas paminėjo svarbiausius elementus, tai yra finansavimas, bendras finansavimas, suderinamumas su kitomis ES politikos rytimis, įskaitant ir politiką žemės ūkį ir taip toliau. Be to, noriu atkreipti jūsų dėmesį, kurios žaliųjų vertinimų yra labai aktualios ir kurios atsispindės ir mano teikiamuose pakeitimuose. Mes turime būti tikrai, kad bus apsaugota bio įvairovė, kad bus išsaugotas um, natūrali gamta ir kad bus pakankamai tom saugojimo darbui skirta lėšų, kaip kad ir siūlo pranešėjas siūlydamas pagelti apskritai finansavimą LIFE programai. Tačiau jeigu pagalvosime plačiau, ir pagalvosime apie įtraukimą šio elementų į kitas politikos rytis, tai ko gero svarbiausias vaidmuo tenka finansavimui, būtent pačiam biudžetui. Ir kalbu šiuo atveju ne tik tai apie LIFE programos biudžetą, bet biudžetą apskritai. Dar dalykas, kurį verta paminėti, tai yra geresnė valdysena, kurią būtina sustiprinti ir geresnis komunikavimas, kad galima būtų konsultuoti potencialius naudos e, gavėjus. Kai kurie potencialų potencialus naudos gavėjai um, apsidžiaugtų parama gaunama per LIFE fondus. Iš principo man kategorijos, kurias siūlo komisija, visai priimtinos, vertinu palankiai, tačiau neturėtume jomis užsižaisti, Taip yra pajėgumų stiprinimo klausimas, kuris aktualus vietos valdžios institucijoms, tą parodė anksčiau įgyvendintos LIFE programos. Lygiai taip pat NVO praeitie susidūrė su sunkumais, bandydami gauti LIFE fondų finansavimą. Taip pat sutinku su pranešėju, kad reikalinga užtikrinti geresnį LIFE programos paskirstimą, skaitant ir finansinį geografiškai. Tuo labiau, kad programos labai įvairios ir dažnai priklauso nuo tam tikrų fizinių charakteristikų. Todėl aš sakyčiau, kad biogeografinis matmuo turėtų būti įtrauktas į e, vertinimo kriterijus, kad būtų galima tinkamiau vertinti, kaip, e, kaip, e, kokiu rezultatu duos programa, nes, kaip žinote, ekologija ir ekologiniai dalykai nepripa, ir gamta nepripažįsta jokių sienų. Dabar eksante ir ekspost vertinimas. Taip, tai yra labai gerai, bet reikia ir būtini yra saugikliai tam, kad būtų užtikrinta, jog LIFE vykdomos programos nesikirstų su kitomis kitų sričių programomis. Bendrai turiu pasakyti, kad vertinu pranešimo turinį labai um, palankiai ir mes pasiūsim ir mes <clears throat> turime pasiūsti labai aiškę politinę žinę, ką pabandysiu padaryti, teikdamas pakeitimus. Aš visiškai pritariu pranešėjui ir tikrai nereikia iš esmės keisti pačių projektų. Mes turime surasti tokį variantą, kuris leis užtikrinti programos vykdymo rezultatų tvarumą ir testinumą ir užtikrins e, geresnę prieigą prie LIFE programos fondų tiek valdžios institucijoms, tiek vietose veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms. Na, toliau GUE ats, frakcijos atstovo taip pat nematau salėje, FDD taip pat salėje kolegos nėra. Na kągi, tada galime, e, suteik, galiu suteikti žodį komiteto kolegoms ir pirmiausia pasisakys Marija. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau išsakyti keletą pastabų. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad aš labai džiaugiuosi, kad Gebrandi pateikė pranešimą, kuris aplinkosaugos komitete tikrai sulauks pagiros žodžių. Aš puikiai atsimenu, kaip Žemės ūkio komitete buvo nagrinėjimas šitas, e, šita programa ir tiesiog ten buvo, jaučiausi tarsi ateivi. O dabar, o šitą pranešimą dėkoju tikrai nuoširdžiai kolegai Gebrandi. Šių metų kovo 14 dieną parlamente mes pradėjome diskusijas uh, dėl šitos programos ir jau tada kalbėjome, kad lėšos turėtų būti didinamos, kadangi yra bioverovės tema, žiedinės ekonomikos e, iššūkiai ir mūsų laukia didžiuliai iššūkiai ir artimiausiais dešimtmečiais ir netgi šimtmečiais, todėl reikia numatyti daugiau lėšų. Gebrandi teisus, sakydamas, kad uh, ir mm, kiti finansavimo šaltiniai nebūtų palikti nuo šalyje, turiuomenyje bedosios žemės ūkio politikos lėšos, taip pat sanglodos politikos lėšos turėtų būti kaip nors pritraukiamos šioms programoms įgyvendinimui. Ir aš dar kartą noriu pasidžiaugti, kad pranešėjas puikiai bendradarbiauja su šešėlės pranešėjais ir kad jam kartu su jais pavyks labai aiškiai išdėstyti parlamento nuomonę, pasakant, kad LIFE programa yra būtent ta, kuri gali leisti patėti mūsų aplinkosauginių tikslų. Uh, Aš, pavyzdžiui, esu iš Vokietijos federacinės žemės, kurioje yra kasama ir naudojama rudoji anglis ir aš manau, kad ir šioje srityje mes pastebėsime akivaizdžių pokyčių. Labai džiaugiuosi jūsų pranešimu. Labai ačiū. Toliau ponas Brandonas. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau pateikti tris pastabas, ner keletą klausimų. Uh, Dėl uh, <clears throat> turiu pasakyti, kad pasirodė IPPC ataskaita, kurioje kalbama, kad apie 25-30 procentų turėtų būti skiriama klimato kaitos padarinių likvidavimui finansuota. Aišku, gali kilti klausimas, kodėl 30 procentų. Ir aš pasistengsiu dabar iš kitos pusės e, visą reikalą įvertinti. Kai kalbame apie integravimą, ar nereikėtų galvoti kitaip, kad daugiau reikėtų skirti klimato kaitos sryčiai finansavimo, kad ir per tą pačią LIFE e, programą. Ir ar nebūtų, ima, ar tada neįvyks taip, kad sumažės live programos finansavimas, kaip jūs galvojate. Antra ir trečia. Visą tai susijęs su jungtinės karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Ar ne per didelė dabar LIFE programai gyvendinti skirta finansų dalis yra skiriama jungtiniai karalystiai? Ir kaip bus po jungtinės karalystės įstojimo, kaip bus panaikinamos tos finansinės sprangos? Turiu pasakyti, tiksliau paklausti, ar yra galvojama, kaip e, bus vykdomos LIFE e, programos sąsojoje su Junktinė karalystė po jos išstojimo. Nes jeigu yra tokie, tokios programos, kurios būtų naudingos, tai gali, e, pavyzdžiui, panašias programas sukurti pati Junktinė karalystė vėliau ir atvirkščiai. Ačiū. Nematau daugiau norinčių pasisakyti, todėl suteiksiu žodį komisijai ponė Degado Rosa. Ačiū, ponė pirmininką. Na, iš karto noriu padėkoti, kad palankiai vertinate apskritai live programą. Komisija e, džiaugiasi tuo, nes tai yra specifinė programa ir mums tenka unikalus e, vaidmuo ją įgyvendinant. Džiaugiuosi, kad komisijos pasiūlymas jūs tenkina. Pabandysiu dabar atsakyti į pateiktus klausimus, kai kurie iš jų yra politiniai labiau. Taigi pirmiausia kyla biudžeto klausimas ir pasiūlymas didinti LIFE programos finansavimą. Aišku, Komisija ketina skirti 5,4 milijardus eurų finansuoti projektams, kurie susiję su bioįvairovė, su gamta, įskaitant ir 46 procentų finansavimo padidinimą po programam šioje srityje. Be to, LIFE yra kaip tas katalizatorius. Todėl stiprinami kai kurie papildomi strateginės svarbos projektai, kurie, kurie turės teisę mobilizuoti ir kitų šaltinių finansavimą, kai projektas yra susijęs su gamta tiesiogiai. Ir daugiausiai todėl dėmesio yra skiriama įvairių LIFE programos elementų integravimui į kitas politinės sritis. Ir mes e, manome, kad dėl to apskritai bendras LIFE programos finansavimo padidinimas bus naudingas kitoms sritims. Pranešėjas ir kai kurie kiti jo kolegos iškėlė vieną klausimą, kurį mes gerai suprantame. Taip, Life programa yra kaip katalizatorius, bet katalizatorius nesuveiks, jeigu mes negalvosime, kaip bus e, finansuojami ir pagal kokią sistemą bus finansuojami kitų sričių projektai, kurie susiję su aplinkosauginiais tikslais. Taip, Life, kaip jau minėjau, yra katalizatorius, bet e, kiti fondai privalės atsižvelgti ir integruoti Life programos elementus tais atvejais, kai jų pro, tų fondų projektai susiję su aplinkosaugos saugojimu. Aišku, tokiu būdu Jeigu vadovausimės politikos nuoseklumo principų, tiek LIFE elementai turi būti integruoti, tiek atvirkščiai LIFE programa taip pat turi atsižvelgti tam tikrus e, kitus ryčių projektų elementus. Visos e, su gamtos išsaugojimu susijusios programos, ypač strateginės, tarpusavį susijusios e, programos yra svarbios ir norėčiau tai atkreipti jūsų dėmesį, nes iš tiesų dažnai girdime, kad nepakankamai finansuojami darbai biologinės įvairovės išsaugojimo srityje ir panašiai. Bet vienas iš mūsų pasiūlymų tam ir yra teikiamas, kad mes galėtume papildyti finansavimą ir to dėka daugiau dėmesio skirti um, LIFE programos elementų integravimui į kitas politikos sritis. Dar vienas labai svarbus dalykas - tai geografinis suderinamumas, geografinė pusiausvyra, nes uh, LIFE, kaip žinote, neužtikrina tokio, ge, tokios geografinės pusiausvyros, dėl komisija ieško galimybių, kaip tą būtų įmanoma padaryti. Uh, ir a, teisinga, nėra teisinga pasitikliauti vien tik tai a, lėšų paskirstimų valstybėms narėms. Tas principas nebūtų vienintelis. Aš manau, kad reikėtų daugiau a, bendradarbiauti nacionaliniams kontaktiniams centrams a, tarpusavyje, nes tada galėtume gauti daugiau naudos visoje Europoje. Dar vienas dalykas - tai klimato kaitos. A, komponentas ir e, augimas nuo 25 iki 30 procentų. Jūs žinote, kad tas 25 procentai, kurie bus skirti pagal daugiametę finansinę programą, kaip siūloma klimato, kai tai yra horizontalaus pobūdžio priemonė. Nėra kažkokios tai atskiros uh, klimato kaitos srities programos, bet jos elementai yra susiję su visais kitais projektais ir todėl reikia pagalvoti, kaip padaryti, kad visi kiti projektai vykdomi įvairiose sritise padėtų kovoti su klimato kaita, tai reiškia išsaugotų bioįvairovę ir taip toliau. Dabar dėl lankstumo ir bendro finansavimo normos. Taip, Šiuo pasiūlymu mes e, siekiame suteikti komisijai galimybę skirtingai skirstyti finansavimą, bendrą finansavimą priklausomai nuo projektų elementų, nuo projektų komponentų ir todėl e, būtinas yra lankstumas. Bet jeigu mes nustatysime maksimalų bendrą finansavimo, maksimalę bendrą finansavimo normą arba numatysime kažkokį tai didinimą, kad daugiau naudos gautų potencialų, potencialios naudos gavėjai, tai tada pamatysime, kad bendrai um, ES uh, norma mažės. Bet to, kai kuriuos uh, projektus finansuoti iš komisijos pusės didė, pagal didesnę norma būtų visai priimtina, bet komisija pagėdautų išlaikyti lankstumą. Kitas svarbus klausimas tai LIFE programos įgyvendinimo vertinimas. Taip, LIFE programa labai pasiteisino. O jeigu labai atvirai, mes taip pat sužinojame atliekant vertiną, kad vykdant kai kurių, vyk, kai kurių projektų vykdymas užtruks ne vienerius metus. Ir todėl uh, reikia galvoti apie vertinimą, kuris atliekamas kas trejus metus. Todėl mes pagalvojame, kad reikia pasirinkti tokį terminą, uh, per kurį būtų įmanoma surinkti reikalingus vertinimui duomenis. Jeigu mes per anksti pradėsime vertinimą, tai tada mes busime priversti naudotis ankstesnių live programų duomenimis, o ne naujausiais duomenimis. Ir būtent dėl tos priežasties mes e, siūlome laikytis trejų metų, e, tiksliau atsiprašo kalbėtojas, keturių metų laikotarpį. Dabar dėl komentarų, dėl to specialaus atokių regionų vaidmens ir poveikio biologiniai įvairoviai. Taip mes pripažįstame tai ir mes, pavyzdžiui, galvojame, kaip susijęti live programas su jau dabar gerai įgyvendinamos programomis tokiuose regionuose. Mes taip pat manome, kad reikia išplėsti geografinę laip aprepti tą galima padaryti vadovaujantis tradicinė procedūra, bet ją paskirstyti dviem etapais. Ir tokiu būdu procedūra pati bus paprastesnė ir live programų įgyvendinimas su tokiuose regionuose taip pat bus paprastesnis. Nes live yra gana lanksti programa ir live e, programa gali būti įgyvendina keletoj suinteresuotųjų subjektų. Ir dar, kadangi buvo paminėtas Brexitas, aš aišku nežinau, kas įvyks ateityje, tačiau trečių trečiųjų šalių galimybė, e, trečiosios šalis turi galimybę pasinaudoti LIFE programomis. Todėl mes tikrai uh, lauksime Junktinės karalystės prisijungimo prie LIFE programos ateityje. Ačiū. Dabar pranešėjai suteiksiu žodį, jam paskutinis e, žodis. Ačiū, pana pirmininkė, labai noriu padėkoti visiems ir kolegoms, ir komisijai už. Uh, tokį teigiamą požiūrį ir už tokį vieningą požiūrį. Manau, kad nemažiau vieningai mes ir dirbsime. Keletas pastabų, nes buvo iškelti kai kurie klausimai. Pirmiausia, noriu padėkoti Nikola Kaputo už visą tą darbą, kurį jis atlieka E, agri komitete, nes ketvirtadienio rezultatas tikriausiai būtų buvęs prastesnis, negu kad mums norėjosi. Ir iš tiesų, gana keista buvo matyti, kaip agri komitetas susitarė, nes jeigu nuo BŽUP lėšų pasižiūrėsime, tai LIFE programai skirtos lėšos sudaro mažiau negu 1 procentą viso e, BŽUP biudžeto. Ir kadangi tiek daug pinigų atitenka BŽUP politikos įgyvendinimu ir jie taip neefektyviai vystomi, turiu galimybę dar labiau pasidžiaugti live programos gyvendinimu. Bet dabar grįšiu prie savo pranešimo. Paul Brennan pateikė keletą klausimų dėl elementų integravimo. Man atrodo, kad komisija visą tai jau pakankamai gerai paaiškino. O LIFE programos tikslas štai koks. LIFE programa turi atlikti katalizatoriaus funkciją. Ir tai pati, ko gero, svarbiausia programos funkcija. Todėl elementus itin aktualu integruoti į kitas rytis. Aš pats labai tam pritariu, ypač e, bio įvairovės elemento integravimo į e, kitas rytis. Ir e, aišku, galima eiti ekstremalių kelių, privartinių kelių, bet nežinia, ar tai būtų pats geriausias būdas. Ir nežinau, ar mes tiek toli esame pažengę, kad, pavyzdžiui, sakysime, kiekvienos ryties finansavime būtų numatyta lėšų ir uh, LIFE programos elementų įdėgymui ir įgyvendinimui. Tikriausiai LIFE programa, ko gero, neduos tokio itin džiuginančio rezultato, kokio mes tikimės, nors jį ir pasiteisino. Dabar kaip su Junktinė karalystė po išstojimo Norėčiau priminti, kad 11 straipsnė kalbama apie tuos asmenis, kurie gali pasinaudoti LIFE programa. Ir tos e, šalis, kurios asocijuojasi su programa, galės pasinaudoti. Aišku, jeigu tai bus e, kietasis, taip vadinamas, išstojimo variantas, tai aš jau nežinau, kaip bus finansuojami vykdomi projektai ir ar Junktinė karalystė galės tokiu atveju kaip trečioji šalis pasinaudoti live programa, bet e, todėl labai norėčiau ir prašau, kad Junktinė karalystė e, turėtų kažkokius asocijuotosios šalies ryšius su Europos Sąjunga, tada bus galima pasinaudoti ir live programa. Dabar e, ponas Kaputo ir šešėliniai pranešėjai padėkojo už bendradarbiavimą, už tą darnų bendrą darbą. Bet e, padėko šiuo atveju nusipelno mano e, padėjėjas, kuris sukūrė tą net ir techniniuose posėdžiuose <clears throat> labai gerą atmosferą, kuri leido vaisingai bendradarbiauti ir tikiuosi, kad tas vaisingas bendradarbiavimas tęsiasi iki pat balsavimo plenarinėje sesijoje. Labai ačiū terminas, pakeitimų pateikimo terminas yra spalio 18-11 diena, balsuosime Envi komitete mm, lakučio 20 dieną ir tikimės, kad plenarnėje sesijoje bus balsuojama per antrą lapkričio plenarinę sesiją Pereiname prie kito darbo tarkės klausimo. Tai yra Europa, kuris augo, švarus oras visiems. Čia norėčiau suteikti e, žodį bendra pranešėjams, pradant nuo ponios Gerlink iš EPP. Ačiū pirmininkė. Šis pasiūlymas dėl rezoliucijos yra svarstomas e, daugumai dėl to, kad dauguma komiteto narių galvoja, kad švaraus oro klausimas tampa nepaprastai aktualus ir periodiškai prie to sugrįžtama svarstant teisės aktus, bet nepakankamai rimto dėmesio sulaukia ir realiai daugelio valstybių narių situacija ne, negerėja, o netgi smarkiai blogėja. Labai džiaugiuosi rezoliucija, man atrodo, kad apimamos visos rytis, apie kurias mes turime kalbėti, bet tik norėčiau keletą aspektų paliesti jums leidus. Tuo darbo, kurį kaip pranešėja atlikto darbo kontekste žinau, kad komisija yra tikrai labai ryštingai nusiteikusi dirbti švaros oro srityje ir Todėl ir, ir man atrodo, kad ji pritarė daugumai parlamento tikslų. Bet yra didžiulis sunkumas ir, ir aš džiaugiuosi, kad dabar sugebėjome tikrai tvirtai padirbėti dėl rezoliucijos, bet uh, Mm, dažniausiai problema yra būtent ne dėl teisės akto, dėl įgyjų gyvendinimo valstybės narėse. Čia yra keletas dalykų, sakykime, dieselgeitas, e, <laughs> taip vadinamasis tas skandalas. Matome, kai kuriuose valstybės narėse galbūt imamasi veiksmų, bet kai kuriuose iš vis nieko nedaroma. Ir nėra jokio, sakykime, keršto pritaikyto kompanijoms, kurios e, iš tikrųjų uh, atsakingos už tai ir netgi švelniausiai e, interpretuojant teisės aktus nėra laikomasi realiai įstatymo raidės. Ir Tai e, neramina, nes galime priminyti, kiek tik tai norime teisės aktų, tačiau jeigu valstybės narės nėra pasirengusios užtikrinti teisės akto vykdymo, tai nieko nepasieksime. Ir toliau yra aplinkos oro kokybės direktyva, apie daug, daug apie ją kalbėjome ir dabar vyksta peržiūra, kaip žinome, greičiausiai iki kitų metų pabaigos turėsime rezultatą. Taigi mes norėtume šioje rezoliucijoje labai aiškiai tą pasakyti ir, ir dar darome, kai kas e, galbūt norėtų ir griežesnių nuostų. Mes tikimės, kad mm, ši peržiūra aplinkos oro kokybės mm, lems tai, kad tikrai bus e, tvirtas solesnis darbo pagrindas ir kad bus imtasi griežtų veiksmų valstybės narise. Uh, Na, aš mm, galiu pasakyti, kad kartais yra viešai sakomas vienas dalykas, daroma visai kas kita ir, ir dažnai mes matome tokių dal, pavyzdžių valstybės analise ir aplinkos oro kokybė tikrai yra viena iš tokių sričių, iš tikrųjų yra e, pažadėta 40 tūkstančių prie, prieš ankstinių mirčių sumažinti, tačiau nieko nedaroma ir panašu, kad situacija tik blogėja. Tai mes turime kažką daryti. Pasiūlym, pasiūlymas dėl rezoliucijos apriepia visus tuos klausimus. Ir paskutinis dar momentas. Mes rezoliucijoje gana konkrečiai kalbame apie žemės ūkį, tiek amoniakas, tiek metanas tai tiesiogiai siejame su prasta oro kokybė ir e, ypač e, su plaučių e, bloga būklė sėtinus dalykus ir, na, aš nenoriu taip jau plakti rykštę ūkininkų, bet mes visuomet sakėme, kad yra tikrai galimybių panaudoti ES priemonės padėti ūkininkams. Aišku, tai nelengva, tai nepigu, mums reikia daug daugiau pastangų. Uh, kad būtų galima, pavyzdžiui, sumažinti amoniako išmetimą iš e, gyvulininkysės sektorė. Yra būdų tai padaryti, jie tiesiog nėra pigus, bet yra priemonių, kurias leistų um, čia spręsti situaciją ir, ir aišku, čia eina kalba ne vien tik tai apie žemės ūkio sektorę bendrai, apie tai, kaip yra bendradarbiaujama siekiant tokių tikslų. Next. Ačiū. Toliau socialdemokratų frakcijos vardu ponas Dans. Ačiū, tikriausiai jūsų nenustebins, kad mes irgi labai džiaugiamės mm, šią pasiūlytą rezoliuciją ir kaip Džiulį sakė, tikrai labai svarbu kartas nuo karto, sakykime, inventorizuoti situaciją. Mes žinome, kokio masto yra problema. 400 tūkstančių prieš laikinių mirčių ES šimtai milijardų eurų iš tikrųjų su tuo siek, sėtina dėl prastos oro kokybės, yra daug sveikatos priežos išlaidų ir, ir, ir taip toliau. Mes turime įvairių teisės aktų dėl švaraus oro. Uh, užtikrinimo. Mm, kai kuriuose yra nustatomi gana dideli tikslai ateičiai, kai kuriuose gal netaip e, netoks aukštas užmojų lygis, kaip Dželis sakė, taip yra gerai nustatyti didelius užmojus. Matome vis tik tai, kad dėja yra nepažanga, o atžanga ir siekiai yra mažinami tiek valstybės narėse, tiek kitur ir realybė yra tokia, kad mes susidurime su krize. Ir kita komisija, kaip jį beantrodytų, turės imtis tikrai daug griežtesnio požiūrio šioje srityje. Tai tikrai nebegalime taip toliau švelniai, švelniai e, elgtis šioje srityje, tikėdamėsi, kad gal kaip nors, kaip nors pavyks e, pagerinti situaciją. Tikrai reikia daug griežtesnių veiksmų. Ši rezoliucija yra gera, tikrai labai glaustai pristatomas visas iššūkio mastas. Aišku, svarbiausia užtikrinti visų frakcijų palaikymą ir labai svarbu yra paminėti tuos raginimus ir jautresniems sektoriams bendradarbiauti. Ir Džiulį, ką paminėjo dėl žemės ūkio, tai yra labai svarbu. Tikrai stengiamės per nacionalinį išlakų sistemų sistemą numatyti konkrečias priemonės ir žemės ūkiui, tačiau tai nebuvo populiarios priemonės. Uh, ne vien tik tai e, įprastinio pasipriešinimo pamatėme, bet net ir tarp komiteto narių. E, taip pat maniakas, metanas, e, išlakas būtinai reikia mažinti, nes tikrai labai dar mažai supratimo, kiek tokios išlakos prastina oro kokybę ne vien tik tai e, kaimiškose vietovėse, bet ir miestuose apie pusę um, taršos e, urbanistinėse teritorijose atkeliauja būtent iš žemės ūkio išlakų. Ir todėl žemės ūkis nusipelno didelio dėmesio ir reikėtų apžūp finansavimą sėti su žalinimo priemonėmis ir ypač oro taršos mažinimo priemonėmis. Ir kaip Džiulis sakė, yra priemonių, kurias būtų galima panaudoti, jos nepigios, tačiau turime išteklių, turime e, galimybės užtikrinti, kad ES ište, e, lygmenių tikrai būtų galima suteikti pagalbą šios rytie. Ir jeigu nieko nėra daroma, tai tikrai nepriimtina. Transportas taip pat turi padaryti daug, daug daugiau. Turi būti ištaisyta ta, ta problema su Dieselgate'u turi būti iš tikrųjų kompensuota už tai, turi būti siekiama švaresnių automobilių, mūsų, automobilių parko mūsų, ga, mūsų keliuose. Ir miestai, miestų regionai turėtų turėti galimybės pritaikyti tokias priemonės, kurias mm, jie laiko tinkamomis, pavyzdžiui, mažų išlakų zonos, sakykime, tai, kas atitiktų jų vietinius poreikius. Ir, ir dažnai uh, šiuo klausimu miestai siūlo įvairių iniciatyvų ir, ir atsakymų, kurie išplėsti į europinį lygmenį tikrai leistų išspręsti tas problemas. Ir turime padėti miestams vaidinti daug svarbesnį vaidmenį ir kuo daugiau to, to darysime, tuo bus geriau. Dar noriu akcentuoti tai, ką pradžioje kalbėjau apie atžangą šioje situacijoje. Nuo Nuo seniai šilakų sistemų direktyvos įsigaliojama 11. 11 valstybių narių paprašė pakoreguoti jų išmetamų teršalų maksimales ribas. Visų pirma, NOx, azoto oksidų um, riba, automobilių parko išmetama. Tai uh, pažiūrėkime į ką valstybės narė sako, pavyzdžiui, ko, dėl anglijos atsisakymo iš tikrųjų ir ar, ar gyvsidabrio, nervų sistemą žalojančių taršalo ir poveikio lygių mažinimo. Sprendimai tikrai nebus lengvi, yra dėl, dėl tų pateiktų informacijų ir datų, bet tikrai tikiuosi, kad parem, paremdami šį tekstą mes sukursime tvirtą pagrindą, iš tikrųjų mm, tai glaustus, glaustas, bet tvirtas tekstas, kurio pagrindu komisija galėtų dirbti toliau. Ačiū, toliau ponia Višnievska. E, dziękuję bardzo o, o škodlyvosti zaniečiščenego. Labai ačiū. Man atrodo, nebereikia nieko įtikinėti, kad oro tarša yra labai kiksminga, mes visi puikiai suprantame, kaip tai kenkia visų piliečių sveikatai. Mm, ir visgi, klausydamas iš šių diskusijų, aš norėčiau akcentuoti tai, kad jūs skatinate didinti užmojų lygį, mm, didinti tikslus, tačiau e, turime prisiminti, kad ne visos valstybės narės šiuo metu vykdo netgi tuos tikslus, kurie iki šiol yra užbriežti. Tai tikrai reikėtų galvoti, kuriuo dabar keliu toliau eisime. E, Europos audito rūmai savo specialioje ataskaitoje 2018 mm, metų analizavo ES veiksmus, kurių tikslas yra apsaugoti žmonių sveikatą nuo oro taršos. Šioje ataskaitoje yra aiškiai pasakyta, kad priemonės, kurios pritaikytos iki šiol, nedavė lauktų rezultatų. Manau, kad tuo turėtumėm pasiremti toliau planuodami savo veiksmus. Aš manau, tikrai labai vertėtų paskaityti tą ataskaitą. Kadangi pritaikytos priemonės kol kas nedavė lauktų rezultatų, tai aišku, mums visiems tenka atsakomybė už tokią situaciją, ar tai na, kalba apie didelės išlaidas sveikatos priežos srityje ar socialinius padarinius, kadangi žmonių, mūsų piliečių gyvenimo kokybė e, yra daug prastesnė. Ne Taigi ir pasiremkime faktais ir jų analizę, toliau planuodami veiksmus. Jeigu tik toliau e, sieksime griežtinti e, reikalavimus, galbūt nepasieksime to, ko norėtumėm. Ir e, Europos audito rūmo ataskaitos išvados, manau, turėtų būti pamoka mums visiems. Ką norėčiau pabrėžti, kad čia aplinkos komitete mes dažnai uh, Mm, stengiamės surasti kažkokį tai sprendimą problemam, sakome, reikia tikrai aukšto lygio užmojų tikslų, bet po to galvojam apie tarpinės kažkokias tai laikinas priemonės ir vėliau paaiškėja, kad valstybės narės tiesiog nesugeba pasiekti užbrieštų tikslų. Tam, kad pagerintumėm oro kokybę Turime galvoti apie ilgalaikio laikotarpio visapusiškus kompleksiškus sprendimus, kurie būtų tinkamai finansuojami. E, tai siūlė Lenkija mm, per mm, švaros oro prioritetinės programos tvirtinimą 2018-2029 metų laikotarpiui paskiriame 24 milijardus eurų bendra investicijų suma e, viršės 30 milijardų eurų. Šios programos tikslas yra pagerinti energijos vartojimo efektyvumą e, būstuose, juos modernizuojant, e, keičiant šildymo sistemas modernesnėmis. Ir galiausiai Labai džiaugiuosi tuo, kad rezoliucija yra pripažįstama, kad a, centrinės šilimo sistemos yra labai svarbios, mm, galvojant apie oro taršą, išmetama taršą. Ir iš tikrųjų labai svarbu būtent sutelkti dėmesį į centralizuotas šildymo sistemas, nes jos vaidina labai svarbų vaidmenį, galvojant apie taršos mažymą. Dažnai, netgi šiais laikais, keičiant šilimo sistemas, centralizu, atsisakant centralizuoto šilimo ir perinant prie atskiro individualiems gyvenamiesiams namams skirto e, šildymo, yra sukūrima dar daugiau e, taršos Taigi aš manau, kad reikėtų visų pirma pagalvoti, kad mm, miestų e, centralizuotas šildymas galbūt yra pranašesnės sistemos. Manau, kad reikėtų užtikrinti didesnį finansavimą, didesnį, didesnę paramą centralizuotam miestų šildymui. Ačiū. Um... Dėkuoju. Gūja vardu Pone Hasenkamp. Ačiū pirmininkė. Kiekvienais metais tūkstančiai žmonių e, miršta nuo oro taršos poveikio. Iš tikrųjų mes turime rimtai pagalvoti, kaip apginti mūsų, apsaugoti mūsų piliečius. Mes turime uh, siekti mažinti teršalų išmetimą iš transporto priemonių, taip pat, taip pat mažinti išmetalų kiekį pramoninėse rajonuose. Žinoma, reikėtų pagalvoti taip pat ir apie švarių žaliavų naudojimą. Prisiminti reikėtų, kad ir intensyvus ūkininkavimas didina oro taršą ypač turiuomenyje metano ir amoniako e, emisijas. 40 procentų metano iš metalų yra susijęs su intensyvų ūkininkavimu, kadangi metano ir kitų medžiagų tašalų koncentracija žemės ūkiai yra didžiulė. Todėl iš tikrųjų remiantis mokslininkų tyrimais konstatuotina, kad teršalai išmetami žemės ūkija ženkliai blogina oro kokybę. Kita vertus, taip pat išmetalai iš transporto priemonių verčia imtis tokios politikos, kuri leistų mažinti teršalų išmetimą į orą ir žinoma, kad žmonės nenukentėtų nuo oro taršos. Todėl reikėtų suprasti, kad tai yra labai svarbi veiklos rytis ir žinoma, mes mm, siekdami e, palengvinti transporto pramonės mm, situaciją neturėtume numatyti kokiu nors išimčių arba išlygų. Reikėtų vadovautis principu, kad didžiausias teršėjas turi įnešti didžiausią finansavimo indėlį. Ačiū pirmininkė. Aš esu laiminga, kad galiu būti pranešėję šią labai svarbę rezoliucijos temą. Šita problema yra svarbi ir visai Europai ir taip pat Italijai, ypač mūsų penkių žvaigždučių judėjimui. Todėl e, aš džiaugiuosi tuo parengto darbu, kuris buvo atliktas rengiant šitą rezoliuciją ir ją aptariant. Iš tikrųjų reikia suprasti, kad dėl blogos gas oro kokybės. E, Italijoje daug žmonių nukenčia, tai pasakytina ypač apie Milaną ir jo apylinkės. Milijonas e, žmonių e, patiria blogo, nešvaraus oro poveikį kiekvieną dieną. Pavyzdžiui, Lombardijoje mes susidurime su tokiamis problemomis ir todėl Reikėtų prisiminti, kad e, regionuose vyriausybių iniciatyva buvo įgyvendinami įvairiausi projektai, dažnai prataus masto projektai. Tačiau iš tikrųjų dar reikia daug nuveikti, kad būtų galima kovoti su oro tarša. Įgyvendinimą savo politiką mes dar turime daug ką nuveikti, reikia reaguoti į e, krizes, spontaniškai kylančias situacijas ir taip pat reikia atsižvelgti į CO2 išmetalus, tačiau ne tik tai, bet ir kitus teršalus. Italija, kaip ir kitos valstybės, taip pat turi laikytis tų teismo sprendimų, kurie yra priimti būtent oro uh, taršos tema. Dabar bus priimtas dar vienas teismo sprendimas dėl nesilaikymo taršos normatyvų ir todėl mes turime imtis įvairiausių priemonių, įvairiausių sprendimų, tačiau jie nėra tokie vienareikšmiai, bet reikia suprasti, kad yra sritis, kuriuose reikia iš karto imtis veiksmų, ne tik tai dėl oro kokybės samprotavimo, bet dėl to, kad turime laikytis į klimato kaitos mm, įsipareigojimų, kadangi klimatas yra ta sritis, kuri pastaruoju metu yra teršiama labiausiai, tuo labiau, kad naudojamos technologijos yra nešvarios, pasenusios ir todėl reikia imtis priemonių, gerinant e, artimo susiekimo transportą, gerinant miestų centrų oro kokybę, numatant, kad miestuose važinėtų tik tai netaršus automobiliai ir, žinoma, apie tai kalbėjo ir kolegos, mes pateiksime atitinkamų pakeitimų siūlymų ir tikimės, kad jie atsispindės šioje, šioje rezoliucijoje. Taip pat norėčiau pasakyti, kad ES teisės aktuose reikėtų, nu, reikėtų numatyti dar griežtesnės taršalų ribojimo normas. Ir kolegos jau kalbėjo, kad iš tikrųjų elgiamasi kol kas kaip dramblys porceliano parduotuvėje. Tiesiog nematoma to, kas yra akivaizdu. Pavyzdžiui, pamirštama, kad atsakomybės turi imtis ir ūkininkai vykdantis labai intensyvų, intensyvos žemės ūkio veiklos. Taigi atsakomybės turi imtis ir tie, tie kurie teršia, ypač turiu omenyje tas, tuos periferijos regionus, kur yra intensyviai ūkininkaujama, kur yra didžiulė metano ir amoniako tarša. Ir manyčiau, kad tai yra faktoriai, kurie blogina oro kokybę ir miestuose. O dabar žodis komisijai, pana Martinė. Ačiū, pana pirmininkė. Esu dėkinga ir garbėsiams parlamento nariams. Turiu pasakyti, kad mes tikrai labai džiaugiamės, visą širdimi džiaugiamės šią rezoliuciją ir manome, kad įteikiama tikrai laiku. Dabar tarybos darbo požiūrių tikrai būtina sustiprinti ir darbą vykstantį kitose institucijose. Nepamirškite, jungtinių tautų tarpvalstybinė tarp vertinimo grupė pateikė savo klimato kaitos pokyčių vertinimą, o švarus oras tiesiog įsiejasi su klimato kaitos reikalais. Štai ką norėtume pasakyti. Tai, ką mes varstome, yra gerai, bet mes dar nesugebėjome pasiekti reikalingų rezultatų aišku, nereikia neįvertinti praeities um, darbo ir praeities rezultatų, bet taršos maštas labai didelis. Dėka ES pastangų, vietos valdžios, regionų valdžių pastangų iniciatyvos uh, sumažinti iki 2020 metų taršą išaugo keliariopai. Be to prisijungia ir tam tikros ūkinės e, veiklos subjektų grupės. Aišku, švarus oras visame šiame kontekste aktualus, nes oro tarša reiškia, kad um, per anksti iš gyvenimo pasitraukia nemažai žmonių. Bet mes turime tapti lyderiais pasaulyje. Jeigu pažiūrėsime į e, švaraus oro vietovių žemėlapį, tai pasistos plaukas piestų, nes kai kuriuose valstybėse narėse yra tokių vietovių, kuriuose padėtis labai panašiai kai kurių Afrikos valstybių padėti kur o ten jie yra tragiška. Todėl Europoje turi imtis labai rimtų priemonių, nes tai darys galų gale poveikį visai Žemės planetai. Dar mes labai nerimaujame dėl kai kurių dalykų ir imamės kaip sutarties sergėtoje veiksmų. Mes pradedame 3 prieš 30 bylų dėl pažeidimų prieš keletą valstybių narių. Gekužės mėnesį buvo patvirtintas komunikatas, kuriame numatytos kryptis, kuriomis reikia veikti. Ir komisija mano, kad nepakanka imtis e, vien tik teisinių priemonių sprendžiant problemą. Mūsų komunikate yra nurodomi labai konkretus pagalbos ir paramos mechanizmai bei sistemos, kurioje leistų valstybėms narėms užtikrinti švaresnį orą, kovoti su tarš, e, oro taršos problema. Kaip LIFE, kaip kitos e, priemonės biudžetas čia vaidina savo svarbu vaidmenį, nereikia apie tai nekalbėti. Bet mums užtenka finansavimo finansuoti labai svarbiems projektams, kaip pavyzdžiui e, projektą Lenkijoje. Kita vertus, mes nenuilstamai dirbame tam, kad patobulėtų teisinis reglamentavimas ir geriau būtų reglamentuota tarša prie šaltinio taršos. Nepamirškite Dieselgate skandalo, kuris mus daug ko pamokė ir ne vienas iš mūsų tikriausiai nie neįtarėme, kada prasidėjo skandalas kokiu plačiu mastu buvo sukčiaujama automobilių pramonėje. Mūsų generalinis direktoratas nuolatos dirba palaikydamas dialogą, dirbdamas kartu su kitais subjektais, kad būtų užtikrinta švarus oras. Mes greitai organizuosime antrąjį švaraus oro forumą, kuriame į kurį pakviesama pačius iškeliausius e, ekspertus, labiausiai įgūdusius ekspertus. Ir aišku, komisija ketina ir toliau remti valstybės narės, kurioms tos para, finansinės paramos reikia. Mes labai džiaugiamės ir tuo, kad pradėta kalbėti apie žemės ūkio taršos, teršalų kiekio mažinimą tą būtina daryti, nes tai yra vienas iš taršos šaltinių. Ir mes e, džiaugiamės Envi komiteto analizą, e, įvertinant e, BŽUP būsimą reformą, nes tai, kas siūlo komitetas, turės didelės svarbos per ateinančius dešimtmečius. Bet leiskite man dar pakalbėti apie kitą temą - plastiko mažinimo strategiją mes matome, kaip dabar visame pasaulyje vienijasi jėga prieš plastiko vartojimą. Bet būtų labai gerai, jeigu lygiai taip pat vienytųsi jėgos, bandant užtikrinti švarų orą, nes tik tai kolektyviniai veiksmai gali leisti pasiekti rezultatų. Bet tam pirmiausiai reikia šviesti žmonas. Todėl parlamentas, aš manau, irgi galėtų prisidėti prie šio bendro darbo, daugiau skleisti informacijos apie užteršto oro žalą, nes aplinka ir sveikata žmogaus yra tarpusavį labai glaudžiai susiję dalykai, todėl komisija vis daugiau dėmesio skiria bendram uh, darbui su tarptautinėmis institucijomis. Jūs žinote, kad ir spalio pradžioje ir <clears throat> kad uh, lapkričio pradžioje vyks pirmasis uh, pasaulinis, tikrai pasaulinis forumas skirtas taršos mažinimo klausimams. Komisija taip pat dalyvaus tenai. Bus svarstomi įvairūs būdai, kaip bendradarbiauti, kaip integruoti šitos svarbius elementus į visas politikos rytis, kaip mažinti teršalų kiekius. Todėl dabar, kai um, susipažinome su jūsų rezoliucija, mes tikrai pritarėme jūsų raginimui įtraukti šiuos e, taršos mažinimo elementus į kitas politikos rytis, nes tai yra absoliučiai būtina. Bet kita vertus, tai parodo, kad mūsų iki šiol bendrai atliktas darbas buvo teisingas, nes labai svarbu dirbti taip, kad e, gautume gerą rezultatą. Tai reiškia, kad ir jūs, ir mes komisijoje turime tobulinti savo darbą. Kai įsigalios nacionalinė sitės direktyva, tai pirmiausia valstybės narės turės parengti oro taršos žemėlapius, ir įvertinti e, tą oro taršą iš įvairių šaltinių, iš įvairių sektorių. Tai didžiulis darbas, bet tada mes tikrai žinosime, kokia yra tikroji padėtis kiekvienoje valstybėje narėje. Nebejotina, kad kai valstybės narės pateiks savo informaciją, mes ją labai kruopšiai kitais metais įvertinsime. Visą tai vyks kitais metais. Be to tai leis pager, patobulinti valdysena, kuri mano vertimu yra labai svarbus dalykas, ir dėl kurios sprendimai, mano įsitikinimu, turi būti priimami ministro pirmininko lygiu. Mes taip pat džiaugiamės, kad Europos parlamentas ir toliau akcentuoja, kad būtina mažinti išmetamo metano kiekius. Turiu pasakyti, kad Europos komisija dar 14-15 metais siūlė įtraukti metaną į taršalų reglamentavimo sritį. Ir tenka tik apgailę stauti, kad būtent tada Europarlamentas pasisakė už metano išbraukimą iš direktyvos taikymos ryties. Bet mes ir toliau manome, kad metanas yra labai pavojingas taršos šaltinis, neatsisakome savo plano įtraukti jį į E, taršos mažinimo planus ir į švaraus oro užtikrinimo planus. Netrukus komisija paskelb savo dokumentą, kuriuo remiantis bus rengiama ilgalaikė uh, šias dujų mažinimo strategiją, įskaitant ir metano mažinimą. Ir būtų džiugu, jeigu mes galėtume bendradarbiauti, kad nubrėžtume, kokius darbus reikia atlikti ateityje. Taigi labai ačiū Jums jūs padedate mums dirbti ir labai džiugu, kad sąsaja tarp mūsų ir parlamento yra tokia tvirta. Be to mes įvertinsime teisės aktų atitikimą, kaip jūs žinote, 19 metais, kad būtų galima toliau tobulinti teisinį pagrindą, o tai reiškia geriau įgyvendinti įvairias taisyklės. Ir tą darbą atliksime kartu su jumis. Ačiū. Pakeitimus pateiksime iki spalio 15 dienos 11 valandos, o lapkričio 26-27 vyks balsavimas mūsų komitete. Mes tikimės, kad e, gruodžio plenarinėje sesijoje šis dokumentas bus patvirtintas. Dabar pereiname prie kito darbo tvarkės klausimo. tai ES. ES direktyva dėl apdulkintojų. Aptarsime šį klausimą. Visų pirma, ponas Peterlė iš APP. E. <laughs> Atsiprašau, taip prašom. Ačiū, pirmininkė. Labas rytas. Dar kartą savo ruoštų norėčiau priminti jums, kad esu jau daugelį dešimtmečių bitininkas, todėl su ypatingu dėmesį ėmiausi šią klausimą. Šiuo metu birželio pirmos Europos komisija formaliai patvirtino veiksmus sustabdyti apdulkintojų mažėjimo priežastį, sutelkiant dėmesį konkrečias priemonės. Čia viskas vyksta po to, kaip trijų neonikotinoidų naudojimas uždraustas laukia ir tai rodo Europos Sąjungos ryštą apsaugoti apdulkintojus. Apdulkintojai yra nepaprastai įvairi gyvūnų grupė, tai jeigu visus veiksmus um, įvertintumėm, kad 5 iš 6 pasėlių rūšių ir 4 e, iš 5 um, e, žiedų rūšių, augalų rūšių yra priklausomi nuo apdulkintojo, tai ir, ir turint omenyje, kad be apdulkintojų visą tai išnyktų, tai iš tikrųjų suprantame, kokia svarba yra apdulkintojai ir, ir ir dėl maisto saugos, bet visų pirma ir dėl biologinės įvairovės. Mm, Europos komisija siūlo Tris prioritetinės rytis. Visų pirma, pagerinti žinias, dėl ko mažėja apdulkintojų, e, kad būtų galima tas e, pasiekmes. E, antras dalykas - kovoti su pasiekmėmis to. Ir trečias dalykas - įtraukti plačią visuomenę ir užtikrinti medarbiavimą. Šia kryptimi Europos parlamento pasiūlymas priimti rezoliuciją bando spręsti įvairius, prie, į, į, įvairius aspektus, siekiant mm, pestic, kenkėjų mažinti ab, apdulkintojų srityje ir tolesnės priemonės turėtų skatinti integruotą požiūrį, jos net jos turi būti skirtos ne vien tik apsaugotoms zonoms, reikia biologinę įvairovę užtikrinti visur ir apdulkintus reikia turėti omeny visur, vis, kur tik tai kalbame apie jų apsaugą ir iš tikrųjų reikia mm, mažesnį riziką užtikrinti, kad būtų galima taip pat daugiau ir į mokslo tyrimus investuoti. Ilgalaikiu laikotarpiu tai leistų užtikrinti teigiamas finansinės užimtumo perspektyvas. Pabaigai pabaigai, kolegos, noriu pasakyti, antradienį mes sveikiname e, bitininkus iš Slovenijos, kurie gavo šiemet apdovandu. Ap, apdovanojimą. Pirmą kartą šį metą šventėme pasaulinę bitės dieną. Uh, už 29 ir iš tikrųjų mm, manau, kad e, visi dabar jau supranta, kad bitės yra puikus rodiklis, kuris rodo, kaip gerai sekasi aplinkai, biologiniai įvairoviai. Aš manau, kad šis ši rezoliucija yra puikus žingsnis, žingsnis teigiama linkme ir labai raginus visus ją palaikyti. Uh, labai ačiū, ačiū, kad kalbėjote trumpai. Aš dabar paklausiu, ar ši... paprašysiu kitų šešėlinių pranešėjų irgi laikytis pasisakymo laiko. Dauguma šešėlinių pranešėjų yra salėje, taigi šį kartą kalbančių bus daugiau nei vieną kartą, tai prašom po keturias minutės. Visų pirma, socialdemokratų frakcijos vardu, ponia Karin Kadenbach. Ačiū savo ruoštą, aš irgi norėčiau padėkoti E, pasveikinti šią rezoliuciją, nes manau, kad e, tikrai pagrindinius dalykus čia aptarėme ir ponas Pieterlė ir, ir, ir pristatė tai. Aš norėčiau sutelti dėmesį į tris dalykus. Visų pirma, galvojant apie ateitį e, ir apie žūp ateitį Europos Sąjungoje mes turime biologinė įvairovė skirti daug didesnį vaidmenį. Tik tai užtikrinus biologinę įvairovę mes galėsime mm, išsaugoti apdulkintojus ES. Mums reikalingi žemės ūkio produktai ir mes turime suprasti, kad daug kur yra monokultūrų ir mm, jos nukenčia nuo pesticidų naudojimo. Uh, diskusijos vyksta ne tik tai ir čia, bet ir PES komitete ir ten yra, taip pat buvo kalbėta, kad lab, reikia siekti apsaugoti apdulkintojus visoje Europoje, kadangi šitie vabzdžiai tą apdulkinimo paslaugą atlieka Uh, netlygintinai, tačiau kitose valstybėse apdulkintojų paslaugos yra tokios pat kaip ir trešimo paslaugos ar panašiai. Pavyzdžiui, Kalifornijoje sunkvežimiais uh, bičių uh, ir kitogybė šeimynų yra važinėjama po visą valstiją kai kalbame apskaitai apie nikotinoidų ir pesticidų naudojimą, tai turėtų, jis turėtų būti kontroliuojamas dar griežčiau. Ir žinoma, kartais prireikia juos naudoti, tačiau ir tie spontaniški e, pesticidų naudojimo atvejai turi būti labai griežtai ribojami. Aš iš tikrųjų pritariu šiai rezoliucijai ir e, taip pat raginu kolegas teikti pakeitimų siūlymus, kurie rezoliuciją dar labiau pagerins. Labai ačiū. Toliau panas Dėmes Maker. Ačiū pirmininkė, aš galiu kalbėti trumpai. Kolegos, kurie pritarė šiai rezoliucijai, remiasi savo palankių vertinimų. Iš tikrųjų situacija yra labai sudėtinga, biovairovė mažėja, naudojama vis daugiau pesticidų pačiose įvairiausiose žemės ūkio veiklos rytise. Ir todėl labai svarbu bitininkams sudaryti sąlygas ir toliau vykdyti savo veiklą, tuo labiau, kad bitininkystė apdulkintojai yra labai svarbus siekiant išsaugoti mūsų bio įvairovę ir todėl labai svarbu imtis tos mm, iniciatyvos. Šioje iniciatyvoje yra pakankamai e, palankių aspektų, tačiau šita komisijos iniciatyva nėra pakankamai išsami, nenurodomos konkrečios e, apdulkintojų vabžių ir bičių nykimo priežastys. Tai yra labai rimta problema, reikia imtis e, įvairių apribojimų, drausti tam tikras veiklas, reikia imtis, ko gero, grįžų veiksmų ir gyvenant bendrąją žemės ūkio politiką, ypač ribojant pesticidų naudojimą. Todėl aš pritariu šitą iniciatyvą ir šią rezoliuciją. Madame Rys. Merci beaucoup, monsieur le Président. Ačiū pirmininkė, šis klausimas yra nepaprastai svarbus ir kaip ankstasis kalbėtės pasakė, Osdėmis Meker mums priminė, kad e, būtent mes pareikalavome iš komisijos veiksmų dar 2016 metais priimta rezoliucija. Iš tikrųjų, iššūkiai milžiniški, aš nekartosiu skaičių, mes visi puikiai žinome, tik tai aš paminėsiu tai, kas yra susijęs su Belgija, <laughs> mano valstybė tapatybę, tai yra bičių žuvimo skaičiai. Iš tikrųjų, praeitą žiemą kokie buvo, yra baisus pasaulinis lygius yra viršyje ir todėl uh, visų pirma akcentuočiau raginimą komisijai dėti daugiau pasangų išsiaiškinti bičių nikimo priežastis. Aišku, to nepakaks, reikės po to imti, to, to vien priemonių taikymo simptomams neužtenka, reikia imtis priežasčių stabdyti nikimą bičių e, biological conservation institu, biologinio išsaugojimo institutas um, akcentuoja tai, kad labai svarbu atverk, at, atkreipti dėmesį į į mm, atitinkamo teritorijoje naudojamus žemės dirbimo metodus, vertinant apdulkintojų visą bendrą situaciją. Ir būtent labai svarbu išsiaiškinti tikrasias priežasis, kodėl bitės nyksta. Ar tai yra intensyvi intensyvi žemdirbystė, pesticidai ir taip toliau. Visą mm, PES komiteto e, posėdžio pusdienį mes skiriame tam, kad išsiaiškintumėm ir visas lygas, ir kenkėjus, kurie kelia pavojų bitėms ir, ir kalbėjome ir apie visus neonikotinoidus, kurių neigia, kenksmingas poveikis jau įrodytas. Aš prisiminčiau, praeitą birželį buvo ir bičių savaitė švenčiama parlamente ir todėl labai svarbu akcentuoti visas, visų galimų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą ir ūkininkų, ir bitininkų ir labai svarbu galvoti apie visą ekosistemą ir labai skatinti vis, bendra, bendrą bendradarbiavimą. Ir, ir ir, ir ieškoti bendrų e, sprendimų ir aš manau, kad į tai ir sutelkta mūsų rezoliucija. Thank you, madam. And... Ačiū. Toliau Guja vardu. Pane Konečna. Dėkui, pane předsedo. <clears throat> Vážené. Ačiū, pirmininkė. Mėly kolegos, man susidaro įspūdis, kad mes uh, čia sukam, sukam ratais ir yra tikrai nemažai jau studijų atlikta dėl apdulkintojų nykimo, bet ką mes darome su tų studijų rezultatais? Ar mm, įgyvendinam priemonės, ar, ar, ar ir toliau pesticidai, herbicidai, kurie jau išsiaiškinta, kad yra kėksmingi, toliau naudojami ir, ir, ir kitam laikotarpiui? E, teikiami patvirtinimai, nežiūrint to, kad mes prieštaraujame. Kiekvieną kartą, kai tik tai susitinkame, posėdžiavame šiame komitete, mes išsakome savo prieštaravimą dėl tokių kenksmingų medžiagų tvirtinimo. E, matome, kad apdulkintai toliau nyksta ir nieko nėra daroma. Man atrodo, kenksmingų pesticidų naudojimo uždraudimas, tai mažiausia, ką mes galėtumėm padaryti. Yra ir, aišku, kitų priežasčių, tai ir įvairūs mm, virusai, lygos, užteršimas aliuminiu ir panašus dalykai. Mes matome, kad tų problemų kasmet vis daugėja, mes nelabai galime užkirsti kelią joms. Tai todėl lieka toliau status quo ir, ir toliau stebime, kaip mūsų bitės nyksta ir nieko nedarome. Visi puikiai žinome, kad neonikotinoidais pagristi pesticidai turi labai um, kenksmingo ekologiško poveikio, bet vis tiek toliau jie naudojami val, mūsų laukose. Uh, Kelios valstybės narės yra pareiškusios, kad jos pritaikys išlygas, nors yra numatytas mm, draudimas visoje Europoje. Tai štai kokia yra situacija. <clears throat> Nors realiai e, vien tik neonikotinoidų uždraudimo net nepakanka. Problema yra ta, kad galiausiai galime susidurti net su maisto krize, kadangi nebebus kas apdulkina pasėlius ir nebe, neužteks maisto. Aš labai tikiuosi, kad mūsų rezoliucija bus patvirtinta, bet jeigu komisija ir toliau tik tai duos tuščių, tuščių pažadų, atsakydami į mūsų klausimus, kuriuos atsakoma žodžiu, tai jok, jokių rezultatų nematysime. Iš tikrųjų, komisijos pažadai yra labai migloti. Nėra e, nieko konkretaus. Mums reikia labai griežtų ir konkrečių draudimų, kurių įgyveninimas būtų užtikrintas. Ir komisija mums turi tikrai padėti ir užkirsti kelią valstybėms narėms daryti nuolaidų, daryti išlygų. Ar reikia laukti, kol vyks katastrofa? Eina kalba ne vien tik tai apdulkintojų nykimą. Next... Labai ačiū. Toliau. Pone Dornano. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Kadangi buvau pranešė rengiant Envi komiteto nuomonę dėl bitinkystės sektoriaus ateities prieš metus, aš šiandien konstatuoju, kad šis rezoliucijos projektas dėl apdulkintojų bendrai yra nukreiptas gera kryptimi nes tikrai labai aiškiai ir išsamei aptariama problematika sėtina su apdulkintojo situacija Europoje. Aš esu optimistė, aišku, ir noriu konstruktyviai dirbti, bet noriu priminti, kad Mm, kova už mūsų apdulkintojų išsaugojimą tikrai dar nėra laimėta. Pavyzdžiui, kol mes kalbame apie neonikotinoidus, imida mm, klapridas, klietonadidas ir tiemetoksamas turi būti iš karto uždrausti. Negali būti jokių e, išlygų pritaikyta, leidžiančių toliau juos naudoti. Kalbant apie dirbožymę apsaugą, apie mūsų vandenų apsaugą, Nepamirškime, kad e, dažnai e, vandenys yra naudojami e, drėkinimui. Ir Belgija, pavyzdžiui, yra pateikusi Europos komisijai savo pareiškimą tais klausimais. Ir nebūkime naivus, greičiausiai ir daugiau valstybių narių padarys tą patį, pareikšdamos, kad nori toliau taikyti išimtis. Ir realiai net ir toks kol kas riboto masto e, pesticidų draudimas iš vis neteks prasmės, nes nebus taikomas visų mastu. Mm, kalbant Apie kitus neonikotinoidus dėje kitiems šis draudimas netaikomas, tik tai mano mėtėms trims. Piraderifirom, pavyzdžiui, poveikis yra labai pavojingas, kaip ir prilygintas neonikotinoidų. Taigi yra ir kitokių medžiagų, kurios ne, nėra neonikotinoidai, bet yra tikrai labai kenksmingi, kaip kad pavyzdžiui ir glifosatai labai kenkia bitėms. Tikrai būtina um, įvertinti bendrą situaciją, nors tai ir labai nepatinka tiem, kurie labai gynė glifosatus. Aš um, tikrai džiaugiuosi šią rezoliuciją ir dar uh, pat pateiksiu keletą papildančių pakeitimų. Ačiū. Ir toliau ponia Godin. Ačiū pirmininkė, kolegos. Aš nekalbėsiu plačiau apie apdulkintojų situaciją Europoje, nes visi puikiai ją žinome ir rezoliucijai pakankamai aiškiai visi faktai yra išdėstyti, tai kad dulkintojų skaičius labai mažėja ir reikėtų akcentuoti, kad 40 procentų Rūšių grėsia išnykimas, e, žemės ūkio pasėlėms grėsia pavojus, kadangi nebeliks apdulkintų ir todėl e, e, apsirūpinimui maistu iškils rimtas pavojus. Tai reikia kalbėti, aišku, apie poveikį žūp, bet taip pat ir reikia galvoti, kad fito, kokį poveikį turi fitosanitarinių leidimų išdavimas. Aš norėčiau jums iškelti klausimą dėl metodo, mm, kuomet Aš tikiuosi, mes susitarsime dėl šio teksto, kuris tikrai yra e, plačių užmojų, kad, kad būtų išsaugoti tai tikrai mūsų mm, aplinkai, mūsų žemės ūkis būtinai svarbių apdulkintų išsaugojimas. E, svarbu galvoti apie tikslus yra, ir, ir priemonės, kurios būtų pritaikytos apsaugoti apdulkintojus. Pavyzdžiui, kalbant apie. Mm, medžiagos, kurios skirtos gėlėms. Pavyzdžiui, Prancūzijoje yra kai kurios medžiagos uždraustos, tačiau Europoje nebuvo išdrįsta pritaikyti tokio bendro draudimo. Ir komisija uh, nieko nedaro realiai, kad būtų efektyviai apsaugoti apdulkintojai. Aš labai remiu pasiūlymą pas 11 punkte, kad visoje ES be išimčių būtų uždrausta gaminti, naudoti visus, visus neonikotinoidinius pesticidus. Aš manau, kad tikrai ateityje m, mm, iš komisijos reikia reikalauti, kad dėl to, ką, ką, mes, ką mes išsakome, kad būtų tikrai įgyvendinama tai, ko mes siekiame. Reikia imtis visų priemonių išsaugoti mūsų apdulkintojus. Ir dar aš pateiksiu pakeitimą dėl to, kad ir tos medžiagos, kurių poveikis panašus į neonikotinoidų, taip pat būtų uždraustos. Ačiū. Ačiū. O dabar žodis komisijai, panas Elgadarosa. Ačiū pirmininkė. iš tikrųjų malonu, kad visi suprantame, kad reikia spręsti apdulkintojų mažėjimo klausimą, tačiau apskritai reikėtų pripažinti, kad nyksta bio įvairovė, mažėja vabžių ir todėl reikėtų turėti omenyje, kad apdulkininkai tai yra ypatingas atvejis Tai yra tema, kurią visi puikiai suprantame, suprantame jų naudą žemės ūkiui. Reikėtų turėti štai ką omenyje. Tai yra nauja apdulkintojų iniciatyva ir joje nekalbama apskrit. Čia kalbama apie apdulkintojus, tačiau apskritai pažvelgiama ir uh, plačiau, tačiau iš esmės čia yra iniciatyva, kuri papildo ankstesnės iniciatyvas ir mm, jos tikslas apginti, apsaugoti tuos plat... Uh, knowledge gaps, but the current knowledge. Ir, a, ir bites, ir laukinius uh, apdulkintojus. As a pollinated decline are multiple, Iš tikrųjų, tie laukiniai apdulkintojai yra labai įvairūs ir todėl reikėtų imtis tų pastangų, kurios galėtų nešti konkrečią papildomą naudą. Reikia taikyti tas priemonės, kurias leidžia išsaugoti e, e, buveinės ir taip pat įprastinės apdulkintojų buvimo vietas, draustinius Mes atlikome konsultacijas ir bandome įvertinti klimato pokyčio e, įtaką apdulkintojams ir todėl turėdami omenyje, kad tai yra globalus fenomenas ir mes šią prasme negalėtume nieko papildomą pasakyti, ką pasiūlyti, ką konkrečiai būtų galima šioje srityje nuveikti, turint omenyje apdulkintojus. Pirmiausia, reikia e, siekiant e, apsaugoti nuo lygų apdulkintojais reikia turėti pakinkamos informacijos, tačiau mes jos neturime. Pavyzdžiui, šviesos tarša, kokią įtaką ji turi apdulkintojams. Taigi, tokios informacijos mes neturime pakankamai iš tikrųjų reikalingus nuoseklus veiksmai siekiant išsaugoti apdulkintojus ir žinoma reikia nuosekliai vykdyti procesą, kuris veda link sėkmės, o tai reiškia, kad reikia įdėkti e, stebėjimo sistemą, kuri leistų stebėti visas apdulkintojų rūšis ir kad e, mes galvodami apie apdulkintojų nykimą, turėtume turėti konkrečius parametrus, kriterijus, kurie leistų įvertinti tam tikrų sektorių veiklos poveikį apdulkintojams. Kalbant apie žemės ūkio politiką apskritai, norėčiau pasakyti, kad šiam pasiūlymuose dėl bendros žemės ūkio politikos 50 metų yra pasiūlymų ir dėl apdulkintojų apsaugos. Vienas iš tokių pasiūlymų, kuris buvo pateiktas birželio mėnesį, numato siekti ES aplinkosauginių tikslų ir vienas konkretus tikslas yra stiprinti bio įvairovę ir taip pat apsaugoti, išsaugoti tam tikras gamtos teritorijas. O tai reiškia, kad valstybės narės turi parengti gamtos apsaugos strateginius planus, taip pat ekologinės sistemas turi mm, ruošti ir ūkininkai ir žinoma atsižvelgti į apdulkintojų apsaugos reikmes. Tiesiog norėčiau paprašyti, kad parlamentas pritartų komisijos pasiūlymo aplinkosauginiams siekiams ir, žinoma, tai padės spręsti mūsų aptariamą apdulkintojų klausimą dėl pesticidų naudojimo. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad negalima tikėtis, kad vien tik šią iniciatyvą mm, padėsime spręsti įvairių sektorių problemas. Reikia turėti omenyje dabartinį mm, teisės aktus, tačiau pavyzdžiui grįžtant prie pasiūlymų dėbėtosios žemės ūkio politikos, kurie kalbama taip pat apie tvarų uh, E, pesticidų naudojimą ateityje ir komisija įgyvenima pesticidų naudojimo politiką tikėsi iš valstybių narių, kad jos apskritai parengs nacionalinius planus, pagal kuriuos bus laikomasi tvaraus pesticidų naudojimo direktyvos nuostatų ir komisija tikisi, kad bus sumažintas pesticidų naudojimo sumažinta pesticidų naudojimo rizika ir kartu bus pradedama mažiau naudoti pesticidų. Komisija jau dabar su valstybėmis narėmis aptarinėja pesticidų naudojimo rizikos įvertinimo sistemas ir tai reiškia, kad ir Europos lygmenių, valstybės narių lygmenių reikia bendradarbiauti ir galvoti apie galimus politikos įgyvenimo metodus. Kita vertus, labai svarbu, galvojant apie pesticidų naudojimo mažinimą, reikia susijęti pastangas įvairiose politinėse srityse, bet to komisija savo ataskaitoje neseniai kritikavo valstybės narės, kad jos nepavertė tų rekomendacijų dėl pesticidų naudojimo E, privalomojo pobūdžio teisės priemonėmis. Taigi labai svarbu naudoti ir necheminius e, patikros metodus. Kalbant apie apsaugą nuo pesticidų naudojimų ir kai kalbame apie neonikonoidų naudojimą, pavyzdžiui, tik tai šiltnamiuose, tai šitos nuostatos turėtų būti peržiūrėtos ir galbūt pakeistos bet kuriuo metu. Labai svarbu, kad bet kokie e, chemikalai, kurie gali būti kenksmingi bitėms, turi būti uždrausti. E, Polina, polin, apdulkintojų veiksmų plano septintajame B punkte yra suformuoluotos gairės, kuriuose numatytos e, tas rizikos įvertinimas, naudojant produktus, kurie gali būti pavojingi, kenksmingi bitėms. Dar kartą norėčiau pakartoti, kad mes negalime tikėtis, kad viena ES iniciatyva dėl apdulkintojų pakeis visas iki šiol vykdomas politikas Tiesiog šiame tekste yra tikimasi kuo labiau apsaugoti apdulkintojus ir mm, tikintis, kad šita iniciatyva galėtų būti priemonė išryškinti dar kitas problemas, pavyzdžiui, e, mažėjančią bio įvairovę ir taip pat e, dirbožėmio likimą. Ačiū. Pakeitimus prašom keiti iki spalio 15 dienos 11 valandos. Balsuosime komitete lapkričio 26-27 dienomis ir tikimės, kad plenarinėje gruodžio sesijoje bus tai balsuojama dėl viso pranešimo. Ačiū visiems už šią diskusiją ir pereikime dabar prie kito klausimo. Tai yra vėlgi klausimas žodžiu kartu su rezoliucija. O klausimas toks, kaip sudaryti sąlygas skaitmeniniai sveikatos priežiūros ir slaugos transformacijai bendroje skaitmeninėje rinkoje. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjams. Pirmiausia, EPP ponas Farija. Ačiū, ponė pirmininkė, labas rytas visiems. Na, pirmiausiai Noriu padėkoti savo kolegiai Teresai iš misijos. Tas princip, visas šitas darbas <clears throat> vykdomas vadovaujantis principu, kad sveikas žmogus yra naudingas visuomenė ir būtina apsaugoti žmogaus sveikatą. Žinote, kad skaitmeninėje rinkoje vyksta didžiuliai pokyčiai, atsiranda naujos platformos, naujos skaitmeninės priemonės, kurios leidžia analizuoti įvairius, įskaitant ir medicinius duomenis. Duomenų analizė daro didžiulį poveikį sveikatos apsaugos sričiai, todėl visos sveikatos apsaugos politikos turėtų atkreipti tai dėmesį, nes skaitmeninimas šios ryties leis sumažinti išlaidas. Aš manau, kad įmanoma pasauliniu lygiu palyginti, kaip yra viena ar kita lyga gydoma ir skaitmenimas gali e, pakelti gydimą į dar aukštesnį lygį. Aišku, tai labai asmeniniai duomenis apie kiekvieną pacientą, todėl juos būtina tinkamai ir saugoti bei tvarkyti. ES galiuoja bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, bet reikia pagalvoti, kad tokiais duomenimis būtų būtina keistis tiek gydant pacientus, tiek gydant tam tikras lygas, tiek aišku ir moksliais tyrimais. Ir būtų labai gerai, kad ta pusiausvyrą atsirastų. Taip, duomenų apsaugos klausimai yra labai svarbus, bet reikia galvoti apie pačią struktūrą. Dabartiniu metu sveikatos apsaugos rytyje skirtingos yra duomenų bazės, skirtingos prieigos ir taip toliau. Todėl aš manyčiau, kad reikėtų gal suvienodinti lygiai taip pat e, pacientų priežiūros ir slaugos paslaugų teikimo srityje reikalingas tam tikras suderinamumas, kuris padėtų tokių paslaugų teikimui. Esveikata atsižvelgiant į egzistuojančią skaitmeninę rinką, jos problemas, e sveikatos sistema jau yra realybė. Pereimas prie skaitmeninimo turi vykti kiekvienu atskiru atveju atsižvelgiant į visų interesus. O tai reiškia, kad ne tik technologiškai sprendimai turi būti um, saugus ir uh, kad uh, kaip dirbti su tokiomis sistemomis reikės mokyti ne tik e, jaunąją kartą, bet taip pat ir vyresnės kartos medicinos e, personalą. Rezoliucija, kurią mes e, siūlome priimti, numato, kaip sudaryti sąlygas skaitmeniniai sveikatos priežiūrai, kaip suteikti piliečiams daugiau atsakomybės ir kaip kurti sveikesnę visuomenę. Rezoliucija siekiama, kad e, būtų saugiai keičiamasi pacientų duomenimis, kad e, duomenys būtų renkami atsižvelgiant į geriausios pacientų interesus, kad būtų e, parengtos specialius skaitmeninės priemonės, kuries padėtų valdyti susirgymus ir jų epidemijas. Reikia tobulinti toliau e-sistemo sistemą. Dabar, kai populizmas, melagingos žinios plinta nepaprastų greičių ir mes įsitikinome skiepų ir vakcinavimo atveju, kaip tai gali būti žalinga, reikia pagalvoti apie tai, kokiu priemonių imt, kovos priemonių imtis. Bet kuriuo atveju skaitmeninės technologijos yra skirtos tam, kad būtų geriau atliekamas darbas, jos skirtos mums padėti, o ne mus žaloti. Todėl reikia į tai atsižvelgti ir e, skaitmenės technologijos turi būti naudojamos atsižvelgiant į žmonių poreikius. Ir dar noriu vieną žodį pasakyti savo bendra pranešėjams. Esu labai jums dėkingas už tą puikų bendradarbiavimą rengiant rezoliucijos e, projektą. Jūs visi turite tą dokumentą. Ir e, kolegos, iš tiesų labai e, džiaugiamės ir jūsų visų indėlių Ir aš žinau, kad pirmininkas pasakys, iki kada galite pakei, pateikti um, pakeitimus, bet nepamirškite datą gana arti, todėl pagalvokite. Ačiū. Toliau e, pasisakys socialdemokratų vardu ponas Zurinjo. Ir noriu paprašyti, kad laikytumėtės keturių minučių reglamento. Ačiū, pana pirmininkė rezoliucijoje aiškiai nurodomi Europos parlamento prioritetai ir tie klausimai, kurie rūpi visai visuomenė. Tai yra būtent pereimas prie skaitmeninės veikatos priežiūros sistemos. Mes turime dirbti kryptingai, atsižvelgdami į pacientų poreikius e, pirmiausia. Taip atsiranda skaitmeninės technologijos, bet jos turi padėti uh, tobulinti sveikatos priežiūros ir slaugos sistemas. Dar būtina užtikrinti aktyvų pacientų dalyvavimą visoje sistemoje. Negali sistema veikti pati savaime. Ji turi būti skirta, kadangi ji skirta ne tik medikams, bet ir pacientams, jie turi turėti galimybę dalyvauti tos sistemos darbe. Tai reiškia, kad sistemos, kurios egzistuoja dabar valstybėse narėse, turi būti saveikios ir kad reikalingi bendri, bendros priemonės. O taisyklės, kaip užtikrinama prieiga ir sistemų naudojimas, programos turi būti nustatomos valstybių narių vyriausybių. Be to, dar vienas dalykas, kad duomenų keitimasis turi būti saugus. Ir a, jeigu jau rinksime daugiau duomenų, turime gerai žinoti, kodėl mes tai darome, nes tie duomenys turi padėti a, patobulinti gydimo metodiką. Pasitelkiant į pagalbą, be kitako ir įvairaus tipo partnerystės, viešojo sektoriaus ir privataus sektoriaus e, konkrečiai. Be to, reikia galvoti apie iniciatyvą, kuri e, padėtų gimti šios srities e, nau, absoliučiai novatoriškai programai. Ir aš turiu galvoje Aš turiu galvoje didelės raiškos skaitmeninės priemonės. Dar dalykas tai yra duomenų panaudojimas mokslinių tyrimų tikslais. Nebejotina, kad skaitmeninimas leis tai padaryti, bet negalima palikti viso to rinkos savireguliavimui. Būtina veikti atsižvelgiant į mūsų strateginius tikslus. Kitas dalykas, kad skaitmeninimas veikatos priežiūros ir slaugos rytyje turi būti atliekamas atsižvelgiant į šios srities profesionalų nuomonę. Mes galime iš savo pusės irgi prisidėti šią rezoliuciją prie sveikatos apsaugos sistemos tobulinimo. Toliau ponia Krūpa, ECR vardu. Ačiū, ponia pirmininkė. Turiu pasakyti, kad e, pradinis rezoliucijos tekstas mums kelia nemažai rūpešio. Pirmiausia, tiesioginis naudos gavėjas. perinant prie skaitmeninimo. Jūs žinote, kad valstybėse narėse veikia skirtingos sistemos, o rezoliucijoje daugiau kalbama apie centralizuotą variantą, centralizuotą sistemas. Todėl aš pateiksiu pakeitimą nurodanti, kad valstybės narės, jų vyriausybės atsako už nacionalinių sistemų, kuriomis naudosis jų piliečiai tobulinimą ir savaikumą su kitų valstybių sistemus. Nes jeigu veiks ir toliau skirtingos sistemos, tai problemų ES tik tai daugės. Mums labai svarbu, kad būtų kiekvienos susijusios pusės, kiekvieno susijusios subjekto atsakomybės ribos aiškiai apibrėžtos, kad būtų aiškiai nurodyta, kaip bus tvarkomi asmens duomenės ir ketinu teikti pakeitimą dėl paciento duomenų privatumo ir jų apsaugos. Nes perimas prie skaitmeninimo sveikatos apsaugos ir priežiūros rytyje nebejotinai sukels tam e, tikrų problemų. Ir viena iš jų yra susijusi su draudimo reikalais draudimo plačiaja prasme, ne tik pacientų, bet taip pat ir um, medicinos įstaigų ir gydytojų. Punktuose nuo 3 iki 7 daug kalbama apie duomenų apsaugą, bet kita vertus, draudimo įmonas e, gali e, imtis darbo tik tada, jeigu joms pateikiama daug duomenų, kurių pagrindų jos gali sudaryti polisus. Taigi kyla klausimas, kas kontroliuos visus tos duomenys, kas žiūrės, kaip jie naudojami. Ar tai bus kažkokia centrinė pacientų duomenų bazė. Tai tada reikia uh, nustatyti, kas turės teisę prisijungti prie tokios duomenų bazės. Ar tai bus draudimo įmonės, ministerijos ir taip toliau. Kalbant apie farmacijos įmonės, tai čia išvelgiu dar daugiau rizikos. Nes daugelįje valstybių narių vaistai yra arba 100 procentų, arba iš dalies kompensuojami. Aišku, bus bandymų išnaudoti skaitmaninimo galimybės ir perkelti kai kurias išlaidas ant kitų sektorių pečių. Rezoliucijos projektas numato, kad bus galima gana nes, lengvai naudotas skaitmeninėmis priemonėmis, užtikrinančiomis prieigą prie pacientų duomenų, bet tą reikia labai gerai reglamentuota. ES duomenimis 57 procentai žmonių kurie naudojasi e, e, medicinos ryties skaitmeniniais duomenimis yra e, vyresnio amžiaus žmonės. Lenkijoje jų yra tik 25, Lenkijoje 25 procentai nesinaudoja. Taigi, gila klausimas. O jeigu bus tokių, kurie neturi skaitmeninės e, priemonas ir neturi galimybės pasinaudoti skaitmeninėmis sistemomis, kaip tie žmonės turės prisitaikyti. Be to, kaip vyks darbas pandemijos atveju, kaip mes pasinaudosime tokią sistemą. Dar vienas klausimas susijęs su žmonių migracijomis. Toliau oro uostai, geležinkelio stotis ir taip toliau. Kas tikrins atvykstančiųjų duomenis? ir ar kontroliuojančios institucijos a, turės galimybę susipažinti su tokiu asmenų duomenimis. Aišku, reikės novatoriškų skaitmeninių priemonų. Ir rezoliucijoje sakoma, kad visa tai bus daroma atsižvelgiant į realias pažangos galimybės, bet bet kuriuo atveju labai daug išmanių prietaisų yra šiuo metu naudojama ir ar visą tai, ką, ką planuojama plėtota, bus galima a, a, suderinti su, pavyzdžiui, išmaniaisiais telefonais. Ar galima, sakysime, išmatuoti kraujospūdą, panaudojant išmanųjį telefoną. Nu, Dar vienas dalykas ar tikrai, pavyzdžiui, medicinos įstaigos ir draudimo įmon bendrovės turės neribotą prieigą prie visų pacientų duomenų. Yra ne tik tai šitie, bet ir kiti aspektai, kurie man rūpi ir dėl kurių aš pateiksiu pakeitimus. Ačiū toliau, ponia Frederik Rysalde, frakcijos vardu. Ačiū. Belgija mėnesio pabaigoje pritaikys mm, sujungtą sistemą, kad internetu bus galima prieiti prie e, pacientų sveikatos domenų ir daugelį kitų valstybių narių yra dirbama tarp, tą linkmę. Taigi mūsų dokumentas yra nepaprastai svarbus, nes reikia kalbėti apie europinę e, sistemą sveikatos priežiūros srityje, būtent galvojant apie asmens duomenis. Ir pavyzdžiui, sakykime, glikemijos lygį, kad būtų galima sekti paciento e, nuolatin, e, realiuoju laiku nuolat ir ar, ar, pavyzdžiui, sakykime, kažkas kognityvinės funkcijos, pavyzdžiui, kokie šakie sutrikimai ir panašus dalykai, tai tokiuose srityse, sakykime, tas e, Mm, e, skaitinės priemonės yra nepaprastai svarbios, tai aš prisijungiu prie kolegų, iš tikrųjų esu viena iš, iš autorių, noriu pasakyti, kad e, labai svarbu, kad visos sistemos atitiktų pačius aukščiausius technologinius standartus, e, ypač kalbant apie pacientų duomenų saugumą, nes tai yra tikrai pačio svarb, patys svarbiausias mens duomenis. Ir manau, kad tikrai valstybės narės turėtų galvoti apie tikrą europinę skaitminę sistemą šią srityje, kur tarpusavio savykumas būtų užtikrintas tarp nacionalinių sistemų, kad būtų standartai, standart, e, standartai pasirinkti, harmonizuoti ir. Um, Na, atrodo, kad gal dar nebuvo tai paminėta, bet kad eina kalba taip pat ir apie gydytojo, slaugytojo, kitų informaciją, kuri čia irgi yra labai svarbi tokioje skaitmėje sistemoje. Um, aišku, reikia suprasti, kokios yra realijos, Europos visuomenėse vis labiau senėja, yra tikrai daug sveikatos priežiūros, um, didelė svarba, kadangi paslaugų poreikis labai auga, taigi tas palengvinimas prieimo prie uh, sveikatos priežiūros, priežiūros paslaugų yra labai svarbus, bet aišku, taigi reikia, reikia aiškių taisyklių ir reikia, kad tos taisyklės, kad mes pagalvotumėm, kaip atitiktų tuos iššūkius. Ir tikrai labai dėkuoju Europos komisijai už pateiktus pasiūlymus. Ačiū. Toliau guoja vardu ponia Konečna. Ačiū, ponia pirmininkė, kolegos, ponios ir ponai. Europos komisija norėtų paremti tokią skaitmeninę transformaciją, kuri padėtų užkirsti kelią lygų plėtimui, padėtų gydyti. Ir nebejotinai tai užtikrintų ir um, sveikatos priežiūros specialistų darbo testinumą. Prieš porą metų mes nemažai svarstėme šios klausimus, svarstydami e, teisės aktų pasiūlymus ir nuomonas dėl medicinos prietaisų. Esveikata ir visa kita taip pat buvo svarstoma. Noriu paklausyti komisijos, o ką jį padarė per tuos du metus? Aš žinau tiesą pasakius, ką komisija atsakys. Ir man tas atsakymas nepatinka, nes komisija springdama pasakė banales tiesas kad skaitmeninės, skaitmeninė transformacija vyksta labai individualiai ir valstybės narės už tai atsako. Aš labai atsiprašau komisijos, bet tai tiesiog e, juokinga, nes ar, e, sakysime, rajonė ligoninė, rajonė ligoninė galėtų per 20 minučių pasakyti, ko reikia imtis. Todėl akivaizdu, kad nėra jokio bendro požiūrio, kaip panaudoti sveikatos apsaugos sistemoje tokias e, pažangias technologijas. Nėra surasta bendrų europinių sprendimų ir mes nesidalyjame rezultatais duomenų bazės nėra apjungtos tarpusavyje. Todėl, pavyzdžiui, kyla labai didelių problemų, sakysim, ne tik diagnozuojant, bet ir e, gydant retas lygas sveikatos apsaugos sistemos skirtingos, tai reiškia bendrą fragmentaciją ir nebejotina, kad tokia fragmentacija daro poveikį ekonomikai. Mesgi gyvename tokiosmis sąlygomis, kai išmanus laikrodis gali net nuskaityti jūsų širdies darbą, padaryti kardiogramą ir nusiųsti a, jūs gydančiam gydytojui. Šiame technologijų amžiuje mes, pavyzdžiui, negalime net žinoti, kokias paslaugas galime gauti. Kas dar kvailiau, kad e, šeimos gydytojas to negali padaryti ir tai vadinasi skaitmeninė sistema. Todėl e, reikalinga e, sukurti elektroninę dokumentų versiją. Bet kas bus tų dokumentų valdytojas, kas už juos bus atsaky, atsakingas. Kitas dalykas, kad uh, E, gydimo dubliavimas. Skirtingi daktarai siūlo tą patį gydimą. Kaip šią problemą įspręsti, panaudojant išmanesias technologijas. Aišku, mes čia nei per dieną, nei per naktį neįspręsime visų problemų, bet mums tikrai reikia imtis darbo. Galų gale reikia pradėti mokyti skaitmeninio raštingumo e, medikos anal, Mūsų atlikta analizė rodo, kad e-sveikatos sistema privalo būti, nes ji itin gyvybiškai aktuali vyresnės kartos e, pacientams. Tačiau tai, ką aš matau dabar, nesuteikia man optimizmo tikėti, kad kas nors e, pasikeistų artimiausioje ateityje, juolab, kad e, biudžetai ES sveikatos apsaugos rytyje yra nuolatos mažinami. Ar mes ko nors pasieksime? Nemanau. Aš manau, kita vertus, kad e, skaitmeninimas veikatos priežiūros ir slaugos srities taps labai rimtų iššūkių busimo, busimajai ES komisijai. Na, o kai bus, pagyvensim, pamatysim. Ačiū. O dabar mes turime galimybę komiteto narių nuomonę išklausyti. Ir pirmiausiai Kabizon Ruiz. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasidalysiu savo mintimis šiuo klausimu, nes tema labai aktuali. Taip, sveikatos priežiūros rytyje atsiranda skaitmeninių technologijų ir jos gali padėti labai stipriai, bet kita vertus, tai gana jautrus klausimas ir netoks jau paprastas, nes pirmiausia, keila e, duomenų apsaugos klausimas, as, pacientų privatumo apsaugos klausimas. O kita vertus, skaitmeninės technologijos darys milžinišką poveikį visai sveikatos priežiūros ir slaugos sistemai nes e, reikės reglamentuoti tokius dalykus, kas turės prieigą prie duomenų, kas galės naudotis paslaugomis ir taip toliau. Ir mes todėl bandydami imtis naujoves neturėtume e, pamiršti net ir iš pirmo žvilgsnio nesvarbių klausimų. Jau keletą e, metų, kai teikiami tai vienokie, tai kitokie pasiūlymai ir nelabai pasistumėme į priekį. Noriu pasakyti, kad kai svarstome ką nors susijusi, tema susijusia su sveikatos priežiūros sistema, tai labai dažnai minime solidarumo principą, kuriuo pagrista dauguma ES valstybių narių veikiančios sistemos, nes iš esmės sveikuoliai sumoka už sergančiųjų gydimą. Ir tai reiškia, kad faktiškai dalis visuomenės panaudoja daug daugiau, kainuoja daug daugiau, negu patys e, finansiškai prisideda prie sistemos. Dar vienas dalykas - prieiga prie sveikatos priežiūros sistemos ir pacientų teisės. Ir kitas aspektas, nereikia pamiršti, kad pačios valstybės narės rengia, organizuoja savo sveikatos priežiūros sistemas ir sprendžia, kaip panaudoti skaitmeninės technologijas, kaip apsaugoti duomenės. O duomenės e, e, domina ir nesusijusius subjektus dėl ekonominių priežasčių. Todėl reikia numatyti, kad duomenys, kurie bus surenkami apie pacientus ar asmenys, turi būti naudojami tik sveikatos priežiūros ir slaugos tikslais, bet ne kokiais nors kitais tikslais. Todėl duomenų valdymo sistema a, valstybėse narėse turi būti labai tiksliai suderinta ir gerai tie duomenys privalo būti apsaugoti. Taip mes Turime žengti skaitmenimo keliu, bet nereikia pamiršti ir tų pavojų, kurie kyla šiame kelyje. Prie, pacientų prieiga prie sistemos. Taip, tai svarbus dalykas, bet pirmiausia, pacientai turi žinoti, kaip tokiais duomenimis naudotis. To nepamirškime. Todėl atkreipkime dėmesius į šiuos dalykus ir akcentuokime jos, juos rezoliucijoje. Na, o dabar komisija kviečiama pasidalyti savo mintimis. Prašom. Ačiū pirmininkė, mes norėtumėm padėkoti komiteto nariams už šias diskusijas už e, komiteto narių parodytą dėmesį 2018 m. komisijos pasiūlymams dėl esveikatos ir skaitminės rinkos. Mes pritarėme tam, kad iš tikrųjų skaitminėms virsmams labai svarbus yra duomenis. Uh, Todėl labai svarbios yra duomenų priemonės, duomenų pasikeitimo priemonės, nes tai užtikrintų geresnę sveikatos priežiūrą, geresnę gyvenimo kokybę ir tikrai turėtų naudos Europos piliečiams. Mes atkreipiame dėmesį į tai, ką jūs pasakėte dėl e, tarpusavio saveikumo užtikrinimo. Rekomendacijoje yra akcentuojame tai, kad būtina užtikrinti, kad elektroniniai e-sveikatos įrašai nacionalinių, regionių lygmenių būtų tarpusavės veikus ir tarp valstybių narių skirtingų. Uh, Mm, sistemų ir iš tikrųjų mm, yra labai svarbus projektas, su kurio komisija ir valstybės narės dabar dirba, kad būtų skaitmeninių e, sveikatos paslaugų infrastruktūra sukurta būtent, kad paciento aprašai ir e, receptai e, tokia informacija būtų keičiamasi per valstybių sienas ir valstybės narės jau pradės keistis informaciją iki 2019 metų pabaigos jau informacija apie elektroninius receptus ir e, paciento aprašus. Mes tikimės, kad visa sistema veiks iki 2021 metų. Mes tikrai labai akcentuojame tarpusavio saveikumą sistemų ir komisija tikrai uh, ir, ir toliau dirbs su rekomendacijomis dėl elektroninio keitimosi įrašais, e, sveikatos įrašais e, formatų, kad būtų galima iš tikrųjų išspręsti problemas dėl prieigos prie duomenų per valstybių sienas. Mes taip pat sutinkame su tuo, kas pasakyta diskusijose, kad piliečių e, duomenys turi būti saugus, gerbent ir privatumo ir duomenų apsaugos taisyklės ir taip pat ir bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostas ir skaitminė infrastruktūra turi būti tokia, kad tikrai būtų galima pasiremti tvirtais, patikimais apsaugos protokolais. Ir tai bus labai naudinga gerinant sveikatos priežiūrą. Tiek medikams tai bus svarbu, tiek ir plačiai visuomeniai. Ir mes galvojame, kad bendarbiavimas su valstybėmis narimis yra nepaprastai svarbus siekiant šių tikslų ir todėl labai sveikiname rekomendacija, kad reikia toliau keistis gerą praktiką tarp valstybių narių. Mm, tai tikrai prisidės prie tų virsmų, kurie bu, užtikrins e, skaitinės transformacijas e, sutelktas į, na, į, į žmonių poreikius. Iš tikrųjų, reikia ir skaitmeninės įtraukties problemas spręsti. Mes suprantame, kad tiek medikai, tiek um, plačioji visuomenė turi turėti pakankamų įgūdžių e, naudotis esveikatos ekonomikas paslaugomis tam, kad ši sistema veiktų sėkmingai. And, um... Labai ačiū. Um, the timetable for the file is um, the deadline for amendments is the 16th of October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 I would like to give the floor to the rapporteur, uh, to uh, Mr. Tiemo Welken, in four minutes. <clears throat> okay, thank you very much. Um, liebe Keturioms minutėms žodis pranešėjai ponui Tiemui dėl uh, medicinos produktų papildomos apsaugos liūdėjimo. Aš pritariu komisijos pasiūlymo dėl, mais, dėl vaistams teikomų papildomo sertifikatumo dėl vaistų daromo poveikio apsaugos. Iš tikrųjų buvo kalbėta, 28 dalyje, konstituojimo dalyje kalbama yra apie gerintina prieiga prie vaistų ES piliečiams. Visą tai reiškia, kad vaistų gamintojams reikia sukurti paskatų, kad būtų imamasi naujų vaistų kūrimui ir naudojimui. Pavyzdžiui, Danija yra valstybė, kuri gamina inovacinius, naujoviškus vaistus, generinius vaistus. Ir reikia suprasti, kad pasaulis E, sparčiai vystosi, todėl generinių vaistų gamyba yra susijusi ir su konkurencija. Todėl, kai kalbame apie gamintojus, reikia siekti, kad tie, kurie yra įsikūrę ne ES, nenukentėtų, reikia numatyti vienodas sąlygas veikti vaistų pramonės atstovais visoje ES ir už jos ribų, siekiant ES įsikūrusių gamintojų konkurencingumą ir skatinant eksportą į kitas valstybes, kur nėra SPC. Iš tikrųjų žengtas labai svarbus žingsnis. Žinoma, mes susidurėme su e, e, autorinė, autoriaus teisių apsauga. Mes Tačiau čia šitos nuostatos e, šiame reglamente yra suformuotas taip, kad bent penkeriems metams šita tema dar nebus paliečiama. Iš tikrųjų, šiame reglamente yra ir dar vienas labai svarbus aspektas, būtent geresnė prieiga prie vaistų ES piliečiams. Taip pat reikia konstatuoti, kad pastaraisiais metais vaistų kainos nuolat didėjo ir pasiekėme tiesiog neįperkamumo ribą. Todėl labai svarbu padidinti vaistų paklausą ir tai galėtų sumažinti kainą ir žinoma sumažintų spaudimą nacionaliniam biudžetui. Šitą pasiūlymą dėl One Launch aš manyčiau reikėtų sveikinti, kadangi reikėtų numatyti konkrečias e, prielaidas ne tik tai eksportuoti vaistus, bet ir juos sandėliuoti. Šitas pasiūlymas gali padėti paskatinti vaistų gamybą ne tik tai ES, bet ir ES ribų ir tai galėtų skatinti taip pat inovacijas, ypač biosimilars E, e, srityje. Savo nuomonėje aš siūlau numatyti daugiau apsaugos priemonių e, apsisaugant nuo sufalsifikuotų vaistų ir taip pat reikėtų numatyti išimtis gamintojams įsikūrusiams ES. Ir galiausiai, aš politiškai negaliu pritarti dėl e, e sadėliavimo galimybių mažinimo, dėl to, kad galimai yra pažytos tam tikros vaistų pardavimo mm, taisyklės. Taigi čia aš turiu labai rimtą abejonę, aš tikiuosi sulaukti jūsų pakeitimų siūlymų iki spalio 10 dienos. Iki spalio 16 dienos 11 valandos. Mr. President, and, uh, thank you, Mr. Rapporteur. Uh, let me start. Plas Jelner. Uh. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjui. Noriu visų pirma pabrėžti, kad turime intelektinės nusavybės apsaugą pakankamai stiprią farmacijos rytyje, nes reikia farm... kompanijoms tos apsaugos, nes tai yra rizikingas verslas ir joms reikalinga ta apsauga, kad jie galėtų investuoti į naujų vaistų kūrimą. Todėl mums reikalinga stipri intelektinės nusavybės apsauga, nes um, tokiu būdu yra kaip ir garantuojama investicijų graža. Ir eina kalba, aišku, ne vien tik tai apie investicijas ir darbo vietų kūrimą. Iš esmės čia čia mes kalbame apie galimybės ateityje uh, gydyti lygas, netgi tai yra gyvybės mirties klausimas dažnai ir vis dažniau tai bus ir Europoje, ir visame pasaulyje. Iš to požiūrio taško, man atrodo, mes turime sąžininkai pasakyti, kad šis pasiūlymas iš tikrųjų pakenkia intelektinės apsau... E, nusavybės apsaugai. Ir todėl aš labai skeptiškai vertinu šį pasiūlymą. Man atrodo, mes pasiūsime neteisingą signalą. Ypač turint omenyje, jeigu mes norime inovacijas remti, bent jau iš, na, iš tos valstybės, iš kurios aš esu, toks būtų požiūris. Bet, na, mm, turime dabar tą pasiūlymą. Tai reiškia, kad e, dabar turime kažkaip jį iš jo padaryti geriausiai manoma pasiūlymą. Todėl, manau, reikia sutelkti dėmesį į gyvendinimą, kad gyvenimas būtų teisingas ir kad iš tikrųjų nebūtų pakengta kitoms intelektinės nuosavybės apsaugos sritims. Taigi, turime šiandien aptarti pasiūlytą nuomonę, visą pasiūlymą. Ir pradėsiu nuo to, kad man atrodo, kaip ir čia yra pakankamai subalansuota nuomonė, aš tuo džiaugiuosi. man atrodo, yra joje tikrai gerų dalykų. Kas dar svarbiau, nuomonė nėra tokių dalykų, dėl kurių gal reikėtų labai teripauti. Mm, Galvant, kalbant apie šį e, pasiūlymą, pavyzdžiui, dėl atgalinio taikymo mes galime paremti jūsų poziciją šio klausimu, nes jeigu leistumėm tą daryti, tai kiltų teisinių problemų ir su, kiltų pavojus iš tikrųjų autorių teisių apsaugai, teisės nusavybės apsaugai šioje srityje. Toliau. Dėl unikalaus identifikavimo kodo produktams, kurie skirti eksportui. Uh, Tai yra labai svarbus momentas, reiktų panalizuoti, kaip tai būtų galima įgyventi. Bet aišku, na, <laughs> ne viskas yra tobula, na ir būtų pora problemų, dėl kurių aš dar norėčiau padirbėti su pranešėju, nes manau, kad būtina tuos klausimus išspręsti tam, kad būtų galima išsaugoti gerą intelektinės nusvydės apsaugą. Mm, pirmas dalykas, <laughs> dėja, kad turiu pasakyti, būtent yra problema, ypač išklausęs jūsų, problema yra dėl sandėliavimų. Man atrodo, neturi būti šiame mm, šių taisyklių taikymė įtrauktas sandėliavimas, nes tikrai aš nematau, kaip būtų galima pagerinti prieigą prie generinių vaistų. Ir komisija, man atrodo, remia mano poziciją. Komisija pati pasiūlyme yra pasakiusi, kad jau uh, yra, mm, kad tie gamintojai, kurie turi e, gamybos linijas eksportui, turėtų turėti galimybę pasiūlyti pirkti ir Europai e, tas, tas produktus, kuomet baigėsi mm, e, tie leidimai papildomos apsaugos. Tai kalbant apie visą generinių vaistų pramonę, generinius vaistus Europos rinkoje, uh, reikia įvertinti ir to, kad yra labai daug įvairių kitų veiksnių, e, kitų nei sandėliavimas, ką, kuriuo, kurių situacija labai takotų sandėliavimo traukimas. Ir antras dalykas, su kuo nesutinku, aš nepritarčiau tam, kad nuomonėje bandomas sumenkinti su, su, su komisijos pasiūlymas dėl notifikavimo dėl notifikavimo, dėl pranešimo liudijimo turėtųjui. Man atrodo, iš tikrųjų, papildomos apsaugos liūdimo turėtojas turi turėti galimybę gauti informaciją, ar iš tikrųjų generinių vaistų gamintojas laikosi visų reikalavimų. Tai yra būtina tam, kad ta, ta informacija būtina tam, kad liūdimo turėtojas turėtų gal, galimybę įvertinti iš tikrųjų, ar generinių vaistų gamintojas laikosi konkurencijos nuostatų ir, ir, ir ar tinkamai viską daro ir aš pritačiau subalansuotam požiūriui, kad reikalingas tas pranešimas notifikavimas. Na ir paskutinis dalykas, dar norėčiau užduoti klausimą komisijai. Aš esu Inta komiteto narys jau 14 metų. Ir Šis liūdėjimas, e, šio liūdėjimo klausimas buvo keltas įvairiose laisvos priekybos sutartise. Kalbant apie jas, tai dabar turint omenyje vykstančias um, dėrybas, būtent dėl papildomos apsaugos liūdėjimo, sakykime, su dabartinėmis šalimis, su Kanada, sakykime, yra susitarimas. Tai Jeigu būtų priimtas šis dokumentas, ar nebūtų sumažinta apsauga tuomet esamose e, priekybos sutartise ir, ir, ir tose, kurie, dėl kurių dabar deramės? Tai tie galbūt, e, aš galbūt nesutinku su kai kuriais nedideliais dalykais, bet bendrai projektui aš pritariu. Toliau ponia Krūpa, EKR frakcijos vardu ir labai prašau visų laikytis keturių minučių pasisakymo laiko producenci leków Labai ačiū. E, Generinių ir biologiškai panašių vaistų gamyba vyksta prastesnėmis sąlygomis. E, kuomet vyksta už Europos Sąjungos ribų, aš tikiuosi, aš nematau sprendimų šios rytyje. Reikia taip pat paminėti 2004 metų direktyvą. kurios tiklas buvo užtikrinti, kad mm, Europos Sąjungoje būtų didesnė pasiūla generinių vaistų, kad jie būtų lengviau prieinami e, pacientams. Buvo stengiamasi paskatinti ekonominę veiklą šiame sektoriuje, sukurti daugiau darbo vietų. Aš kaip medikė mm, kalbėčiau dabar jau. Mm, Patentinių vaistų pakeitimas generiniais gali turėti vairių aspektų ir dėl vaisto efektyvumo, pavyzdžiui, ir, ir e, dėl kitų aspektų iš tikrųjų reikia kelti klausimą visų pirma, kodėl vaistai yra tokie brangus. Ir reikia nepamiršti saugiklių, garantijų, kad nebūtų falsifikuotų vaistų, ypač kai eina kalba apie generinius vaistus. Nekonečna? Ne? Kiti komiteto nariai irgi gali prisidėti prie diskusijų. Kapison Ruiz, prašom. Gracias, señor presidente. Bueno, Ačiū, pirmininkė. Žinoma, norėčiau pasidžiaugti puiku, puikiu kolegos Timo darbu. Pasiūlymas yra drasus, subalansuotas. Aš norėčiau sutelkti dėmesį į du aspektus, kurie mano manimų vertai ypatingo dėmesio. Ir reikėtų vis dėlto paminėti tuos dalykus, nors e, vertimo jų ir nepaminėjo. Teikti, kad ES gali nuspręsti, kada baigėsi patento galiojimas ir kada ne, ir kad e, niekaip nepažendžiamos autorinės teisės ir kad e, generiniai vaistai laisvai gali patekti į ES rinką, aš manyčiau, kad tai žinoma padės apsirūpinti vaistais, ypač galvojant apie tvarų vaistų tiekimą, tiekimą į, vai, į sveikatos apsaugos sistemą, ypač kai generiniams vaistams patekti į rinką prireikia šešių mėnesių. Labai svarbu, mm, kad mm, generiniai vaistai ne tik tai būtų gaminami, bet kad ir jie e, galėtų po patentinio laikotarpio patekti į rinką. Todėl aš matau puikių galimybių sprendžia šią problemą. Tada mes galėsime sulaukti ir ES vaistų, kitaip juos reikės importuoti iš kitų šalių. Žinoma, mes galėsime pirkti juos, bet negalėsime patys gaminti ES. Manyčiau, kad diskusijos dėl autorinių teisių nesibaigs šią diskusiją. Manyčiau, čia susidurime su autorinės teisės ginančių teisės įstatymų skirtingų aiškinimų. Kažkas čia yra netvarkoje. Dėl notifikavimo. Manyčiau, kad reikėtų laikytis panašių nuostatų, tačiau nereikėtų kai kurių įmonių uh, spausti prie sienos, kadangi mes turime turėti omenyje konkurencingumo taisyklės ir jų nepažeidinėti. ES komisija turėtų notifikuoti, pateikti tinkamą informaciją ir žinoma tai daryti, kaip ir daroma kitose, kitose situacijose. Mes ES turime parengti prekybos strategiją, kurie leistų informuoti apie naujus vaistus ir kad toje strategijoje būtų, būtų aiškiai suformuluoti įgaliojimai ir kompetencijos. Aš su kolegomis pateiksiu pasiūlymą, kuriame pabandysiu palengvinti situaciją e, gamintojams įsikūrėms ES, kad jų produkcija galėtų patekti į ES rinką. Pėtelė. Mes kalbame apie ES įsikūrusius e, vaistų gamintojus, kad jie galėtų vienomis, vienomis sąlygomis gamintų generinius vaistus, kaip ir tačiųjų šalių e, atsiuntojai. Labai svarbu ne tik tai tai, bet svarbu, kad vaistai būtų pateikiami į rinką uh, laiku ir kad ES piliečiai kuo greičiau apsirūpintų vaistais ir kad kainos būtų įperkomos. Taip pat reikia suprasti, kad iš tikrųjų reikia už, užkirsti kelią, kad nebūtų piknaudžiaujama vyraujančia padėtimi rinkoje. Kai kalbame apie e, vaistus ir generinius vaistus, būtina užtikrinti, kad e, pasibaigus patento galiojimų laikui būtų galima tuos vaistus e, gaminti ir pardavinėti ES rinkoje ypač kai kalbame apie biogenerinius vaistus ir labai svarbu, kad jie būtų perkami ES, o ne trečiose šalyse. Grostet. Je cherchais mon bouton. Euh, bien, merci Monsieur le Président. Ieškojau, kur paspausti klavišą. Ačiū pirmininkė generiniai vaistai, taip ir biologiškai panašus vaistai turi būti laikomi tikrai labai svarbus vaistų gamybos ramščiai. Uh, Ir labai svarbu, kad viena pusė nebūtų plėtojama kitos sąskaita, nes reikia tuo pat, būd, tuo pat metu užtikrinti ir inovacijų kūrimą, investicijas į, į, į, į vaistus, nes šiandien patentuoti vaistai yra rytoj generiniai vaistai. Taigi, uh, reikia mm, ir patentuotiems vaistams palankių sąlygų ir apsaugos, ir generiniams vaistams. Komisija čia kalba apie generinių vaistų gamybą prieš pasibaigiant patentui kad jie, juos būtų galima tik eksportui gaminti, tai man atrodo, tai yra gerai, nes tai leistų stiprinti Europos generinių ir biologiškai panašių vaistų gamintojų konkurencingumą, kuomet jie dirba Europoje ir iš tikrųjų būtų galima galvoti apie m, mm, tokių vaistų pardavimą už ES ribų. Bet pranešėjas, ką siūlo dėl sandėliavimo įtraukimo, man atrodo, tikrai netinkamas tas variantas, nes <clears throat> Tokiu būdu generinių biologiškai panašių vaistų gamintojai būtų skatinami gaminti ir ruoštis tų pra, vaistų pardavimui ES, o ne būtų jie, m, mm, tik tai, jie, tai tie vaistai būtų skirti tik tai eksportui, kol nepasibaigia apsaugos, apsauga. Tai tikrai pakenktų jau patentinių vaistų gamintojams. Tai aš manau, kad iš tikrųjų reikia galvoti taip, kad e, reikia netrukdyti e, mokslo tyrimams e, vykti, kad jie būtų finansuojami tinkamai ir taip toliau, bet iš tikrųjų, kad tai būtų nukreipta į trečias valstybės tą veiklą, tai nes tikrai kitai, kitokiu atveju viskas bus neteisingai sudėliota. Uh. Ir šios priemonės galbūt nebūtinai garantuos mm, inovacijų finansavimą, iš tikrųjų tik tai dar sus, sumažins pasitikėjimą o, o toje srityje. O tai yra labai negerai, nes mes norime kaip galima didesnių investicijų mokslo tyrimus, kad būtų galima kurti nuo e, vaistus Europos Sąjungą. Taigi, galvojant apie e, generinius, biologiškai panašius vaistus, reikia vis tik tai e, negalvoti, kad sandėliavimas bus būklingas kažkoks sprendimas. Uh, Galvojant apie spartų generinių vaistų pateikimą rinkoje, visų pirma, reikia galvoti apie vartotojų pasitikėjimą. Čia yra didžiulis iššūkis ir reikia labai daug dėl to dirbti. Komisija sako, kad tokia išlyga yra reikalinga, galbūt galima paskui vėliau apie tai gal pagalvoti, ar reikėtų tokių nuostatų. Gal ir iš tikrųjų, gal vėliau vertėtų apie tai pagalvoti. Mm Svarbu garantuoti tą, tą dalį, kad svarbu garantuoti, kad mūsų generinių ir biologiškai panašių vaistų e, gamintojai būtų konkurencingi Europoje. Reikia į tai sutelkti dėmesį ir aš dėl to irgi teiksiu pakeitimų. Dėkuoju. Sutikiu žodį komisijos atstovui Verhufen. Um, Pone Verhufen. Norėčiau pakomentuoti ir pasakyti, kad mums labai malonu girdėti, jog suprantama, jog šitas pasiūlymas yra suderintas, yra naudingas, yra geras pagrindas toliau dirbti. Norėčiau pakomentuoti kai kuriuos pasisakymus. Pirmiausia, kolega Valkan kalbėjo apie sandėliavimą. Mes savo poveikio vertinimo tekste paaiškinome, kad aš nemanau, kad mes nemanome, kad reikalingas sandėliavimas siekti būtent to tikslo, kurio mes siekime. Iš poveikio vertinimo mes siekime ekonominės naudos, tai yra aug, skatinti augimą ir didinti darbo vietų skaičių ir tai iš tikrųjų kuriama kitose valstybėse, o ne Europoje. Vienas milijonų papildomų biudžeto lėšų čia yra sukaupiama. Ir todėl sandėliavimas net neš tokios akivaizdžios naudos. And we've looked into that, um, and we see that already, if you have an export Iš tikrųjų, jeigu mm, tiesiog atveriama galimybė gaminti Europoje vaistus, tai tuomet, žinoma, palengvinama prieiga prie vaistų. Dėl visų šitų priežasčių, vertinant, pasitikiant ekonominį vertinimą, atsargų kaupimas arba sandėliavimas, mūsų manimų, yra nereikalingas dalykas. Tačiau, kita vertus, reikėtų turėti omenyje, kad tai yra tik tai vienas pasiūlymas, kuriuo siekime konkrečių tikslų. E, veiklos sritis yra daug platesnė, komisija dirba šią kryptimį ir e, taip pat reikėtų nepamiršti aptariant šitą temą ir kainodaros klausimą. Dėl vieningo legislation, the False Medicines Directive, you need identifier has been... Vieningo vaistų kodo. Iš tikrųjų, pagrindinis tikslas, kad ES šaly, valstybės narėse būtų gerinama sveikatos apsauga. Todėl labai svarbu atsargiai vertinti siūlymą dėl unikalaus identifikavimo kodo įdėgymo. Pirmiausia, reikėtų nepamiršti, kad vaistų direktyva iš tikrųjų yra ta, kuri turėtų apsaugoti pacientus nuo galimai kenksmingo jų poveikio. Dar kartą grįždama prie šio komisijos pasiūlymo esmės, turėčiau pasakyti, kad mes siekiame dviejopų tikslų. Iš tikrųjų mes laikomės subalansuoto požiūrį. Manome, kad kokia nors notifikavimo procedūra yra reikalinga, kad užtikrintume skaidrumą rinkoje ir kad mes užtikrintume ne tik tai paciento arba recepto turėtojo teises. Hand, very... Apsaugos liudijo, gamintojo apsaugos liudytojo teises tai nereikštų, kad mes turėtume taip pat palikti spragą e, viešinti informaciją. Taigi, todėl mes manome, kad to nereikėtų daryti. Dėl Fielnerio konkretaus klausimo. Ar tai, ką mes numatome, e, atverdami kelio, ar tai yra kelias su, suderiname su tarptautinė praktika. Iš tikrųjų, mes papildome ES e, pastangas, kai yra pasirašomi laisvos prekybos susitarimai. Iš tikrųjų, mes norėtume, kad mūsų ta stipri sveikatos apsaugos sistema būtų propaguojama ir pasaulio mastu. Ir todėl laisvos prekybos susitarimuose mes laikomės būtent tokio požiūrio. Tiek būtų komentarų iš komisijos pusės. Ačiū. Dabar žodis pranešėjai apibendrinti. Ačiū kolegoms už labai įdomias mintis. Nenuostabu, kad kai kurios dalykus vertiname skirtingai, tačiau aš norėčiau grįžti prie komisijos poveikio vertinimo, kuriame komisija sako, kad kad šitos nuostatos leidžiančios gaminti ir sandėliuoti vaisius ES gali būti naudingas abiem šalims. Taip pat norėčiau pakalbėti apie procedūras, kurios vyko 2000 metais pasaulinėje sveikatos organizacijoje. Tuo metu mes dar nebuvome taip pasistumėję į priekį ir dabar viskas eina e, į priekį, vystosi ir todėl reikėtų prisiminti, kad šitas mano platesnis pasiūlymas nepažeis e, intelektinės nuosavybės autorinių teisų. Todėl atsargų kaupimas, ko gero, neleistų iš karto urmų parduoti vaistus, bet reikia turėti omenyje, kad ne kiekvienas neteisėtas veiksmas tiesiog atsiras per naktį. Dėkoju už jūsų pasisakymus, dėkoju už jūsų teiksimus, pakeitimus, siūlymus ir aš manau, kad visi kartu iš vien padėsime pagerinti mūsų piliečių sveikatą. Pakeitimus galite teikti iki spalio 16 dienos 11 valandos. 26-27 lapkričio mes grįšime prie šio klausimo Envi komitete, Jūri komitete. E, svarstymas yra numatytas 19 metų sausio mėnesį, mūsų kitas posėdis yra numatytas spalio 18 dieną nuo 9 iki 12.30 Bruselėje. Skelbiu posėdžio pabaigą, dėkoju už jūsų bendradarbiavimą ir